Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Po vasaros atostogų pradėti darbą nėra lengva. Sunku vėl ankstėliau keltis, tačiau darbą turim pradėti laiku, kai ten bebūtų. Ir pradėsime nuo pirmo darbo turkės klausimo. O pirmasis darbo turkės klausimas yra darbo turkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai darbo atvarkės projektą laikysime patvirtintų be pakeitimų. Antrasis darbo atvarkės klausimas – pirmininko pranešimai dėl Liepos 12 dienos koordinatorių posėdžių rekomendacijų. Tos rekomendacijos buvo išdalintos jums elektroniniu paštu. Jeigu nėra prieštaravimų, irgi laikysim jas patvirtintomis. Dabar keliaujam prie balsavimo ir kviečiu visus kolegas. Kviečiu visus kolegas pasiruošti balsavimo korteles. Pradėkime nuo balsavimo dėl ES bendrojo biudžeto 2017 finansiniams metams. Balsuojame dėl visų skirsnių. A favore. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Antras, kas už, prieš, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Dvi, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas. Kas už? Prieš, susilaiko, priimta. Septintas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime elektroniškai. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi baigėte? Atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar aštuntas pakeitimas, trys jos dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas atkrenta, dešimtas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko atmesta. 17 pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl pranešimo su visais pakeitimais elektroniniu būdu. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Passiamo adesso. Dabar periname prie biudžeto pakeitimų. Balsuojame už pakeitimus nuo 66-8, e, kas už, prieš, susilaiko priimta. 61-04, kas už, prieš, susilaiko priimta. 61-02, kas už, prieš susilaiko priimta. 60-96 už prieš susilaiko priimta. 6115 už prieš susilaiko atmesta. 60-81 už prieš susilaiko priimta. 60-55 už prieš susilaiko priimta. 60-82 už prieš susilaiko atmesta. 60-54 už prieš susilaiko priimta. 60-83 už prieš susilaiko atmesta. 6084, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 6056 už, prieš, susilaiko priimta. 6076 už, prieš, susilaiko atmesta. 6094 už, prieš, susilaiko atmesta. 6080 už, prieš, susilaiko, priimta. 6106 atsiimtas, 61. už, prieš, susilaiko priimta. 6113 už, prieš, susilaiko priimta. 6108 už, prieš, susilaiko priimta. 6105 už, prieš, susilaiko priimta. 6114 už, prieš, susilaiko priimta. 6109 už, prieš, susilaiko priimta. 6107 už, prieš, susilaiko priimta. 6110 už, prieš, susilaiko priimta. 6127 už, prieš, susilaiko priimta. 6123 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6139 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6133 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6116 už, prieš, susilaiko, atmesta susilaiko atmesta. 6134 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6136 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6135 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar nuo 60-63 iki 60-64 už, prieš, susilaiko priimta. 6085 už, prieš, susilaiko atmesta. 6065 už, prieš, susilaiko priimta. 6086 už, prieš, susilaiko atmesta. 6066 už, prieš susilaiko priimta. 6067 už prieš susilaiko priimta. 6068 kas už prieš susilaiko atmesta. 6088 už prieš susilaiko priimta. 6088 už prieš susilaiko atmesta. 6069 už, prieš, susilaiko priimta. 6070 už, prieš, susilaiko priimta. Šeši nulis aštuoni devyni. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 6071 už, prieš, susilaiko priimta. 6091 už, prieš, susilaiko atmesta. 6075 už, prieš, susilaiko priimta. 6092 už, prieš, susilaiko priimta. 6130 už prieš susilaiko priimta. 6111 už prieš susilaiko priimta. 6121 už prieš susilaiko priimta. 6118 už prieš susilaiko atmesta. 6126 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6128 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6138 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6129 už, prieš, susilaiko atmesta. 6141 už, prieš, susilaiko atmesta. 6132 už, prieš, susilaiko atmesta. 6117 už, prieš, susilaiko atmesta. 6119 6120 atsiimtas, dabar 6122 e, už, prieš, susilaiko atmesta. 6124 už prieš susilaiko atmesta. 6137 už prieš susilaiko atmesta. 6140 už prieš susilaiko atmesta. Dabar ketvirta rubrika 673, 674, 6099. Kas už? prieš susilaiko priimta. 6090 už prieš susilaiko atmesta. 6093 už prieš susilaiko atmesta. 6051, 6052, 6053, 6095 už visus šitos kartu. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 6059, 6060, 6061, 6062 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, priimti. Dabar taip pat kartu 6103, 6100, 6101, 6098. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Kartu 6077, 6078, 6079, 6097. Už, prieš, susilaiko, primta. Dabar balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kuriame kalbama apie agentūrų kūrimų planus. Kaip jūs žinote, komisija yra numačius sumažinti agentūrų personalą ir agentūros vis daugiau turi atlikti papildomų veiksmų, kuriuos numato bendrijos reglamentai ir labai dažnai agentūros e, turi atlikti veiksmus, už kuriuos personalas ga, gauna pajamas iš išorinių šaltinių. Tad šitas žodinis pakeitimas yra susijęs su pasiūlymu išlaikyti establishment plan agentūroms. Keturi kolegos pasisako prieš šitą žodinį pakeitimą E, jeigu yra keturi prieš, tuomet negalėsime balsuoti. Ar kas nors pasisako prieš? Niekas. Tuomet balsuojam už visus šitus pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. There's a nose. Li ho saltati? Ma non c'è scritto niente. Ah. Sorry that I have forgotten to give you. Atleiskite, bet visiškai pamiršau paskelbti pranešimus. Tad grįžkime prie trečio mūsų darbo tarkės punkto dabar. Taip jau išėjo perverčiau puslapį ir taip jau atsitiko, kad dalis informacijos tam užverstam puslapį ir liko. E, kalbėsime paskui apie tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir jos reikalus, bet dabar trumpam grįžkime atgal. E, Strasbūre rugsėjo 12 vyks neįlinis komiteto posėdis. E, jis vyks pirmadienį, nuo 19.21 valandos komisaras Arės Kanietė pristatys neseniai primtą klimato paketą. Ir taip pat norėčiau pranešti, kad mm, mūsų 20, rugsėjo 21 dienos posėdis bus susijęs su išlyga, kurią pareiškė Aldė. Turėsim tai aptarti. Nesidžiaugiu dėl to, bet tą darbo tokias projektą gausite. Bet dabar norėčiau pasakyti, kad dėl atliekų siūlymas bus nagrinėjimas pirmas 15 die, 21 e, rugsėjo 15 valandą. Nuo 15 valandos tai bus pirmas taikomas klausimas. Taip pat norėčiau pranešti, jog Envi sekretoriute tai įvyko pasikeitimų, ponia Kristina Malmros. Grįžo į sekretoriatą keletą metų padirbusi Švedijos parlamento aplinkosaugos komitete. Tad sveikinu sugrįžusią ją į mūsų komitetą vėl. Ir kviečiu jūs atsistoti, kad komiteto nariai galėtų jūs matyti ir žinotų, su kuo dabar dirbs. Norėčiau pasakyti, jog vertimas vyksta į 20 kalbų ir elektroniniu būdu galima stebėti mūsų posėdį. Jis yra transliuojamas internetu ir į e meeting portale taip pat galima rasti informaciją mūsų posėdį. Šeštas dabar darbo atvarkės klausimas ir tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos pasaulinės rinkos priemonės programos. E, aukšto lygio sukimo ataskaita yra simama padėtis prieš įvykstant į kavo asamblėjai. Erik Ololei, generalinis direktorius, MUF direktorato yra atvykęs į posėdį. Jis vadovaus delegacijai vykstinčiai šį posėdį. E, iš pradžių suteiksiu žodį jum, o paskui vyks diskusija. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kad pakvietėte atvykti į posėdį. Ačiū gerbėmiems parlamento nariams, pasirengusiems manęs išklausyti, pasikeisti nuomonėmis. Manau, kad yra tikrai labai svarbus šis sustikimas, kadangi vyks netrukus, kaip jau žinote, į KAU asamblėją. Ne pirmą kartą uh, susitinkame ir norėčiau pasakyti, kad norime sėkmės tą tai asamblėją, nes uh, jos nesėkmė tiesiog būtų baisiai neprimtinas dalykas. Uh, siekiama bus aukščiausių rezultatų ir pirmiausia, žvelgiant taip pat ir aplinkosaugos perspektyvą. Čia turime keletą dalykų, yra Paryžiaus susitarimas. Ir IKAO sprendimas buvo pasiektas prieš trejus metus ankstesnės asamblėjos metu, kai buvo susitarta vystyti tą pasaulinės rinkos bendrą priemonę, mechanizmą siekiant nuo 2020-ųjų pasiekti kuo mažesnių CO2 iš metalų e, lygmenų. Ir taip pat e, yra toks poreikis atsižvelgti tokias specialias e, aplinkybės, įgebėjimus taip pat visiems tenka skirtinga diferencijuota atsakomybė, žvelgiant taip pat ir į Junktinių tautų organizacijos dėrybas dėl klimato. E, šiaip bendra atmosfera nėra labai paprasta, kai kurios valstybės nori siekti kuo ambicingesnių tikslų, ambicingesnių negu Europos Sąjunga. Ir e, apie tai ir yra kalbama įvairiausiais lygmenimis, tačiau jeigu bus pasiektas susitarimas, uh, Tai bus pirmą kartą pasaulyje įsdėktas klimato e, mechanizmas ir šiuo požiūriu tai yra unikalus dalykas, tai yra puikia proga, unikali proga, kurios neturėtume praleisti. Taip pat turėčiau pabrėžti, jog busimoje asamblėjoje bus kalbama aplinkosaugos iššūkius E, ne tik remiantis bent pasaulinės rinkos priemonė, bet ir bus kalbama apie visą eilę kitų mechanizmų. Bus kalbama apie, e, pavyzdžiui, orlaivių e, tam tikrus standartus 6020 milijonų tonų CO2 iki 2020 metų turėtų sumažėti iš metalų. Ir kaip jau priimtos bus panašios priemonės, kaip, kaip panašios tas, kurios buvo rimtos dėl NOX ir, ir, ir, ir dėl triukšmo. Um, dviem procentais ketinama padidinti kūro efektyvumo sunaudojimą nuo 2020 metų. Žodžiu, yra parengtas ištisas priemonių paketas, tai yra susijęs su technologijomis taikomis orlaiviuose, taip pat yra stengia, bus stengiamas aptarti klausimus susijusius su alternatyvaus kūro naudojimu orlaiviuose. Tad šis mechanizmas neturėtų būti, rinkos mechanizmas neturėtų būti nagrinėjimas atskirai nuo viso to konteksto. E, dėrybos bus tikrai daugelybės, jos neišvengiamai bus sudėtingos, ES ne viena juk sprendžia šitoje srityje, tenka dirbti glaužiai bendradarbiaujant su partneriais, taip pat su IKO taryba ir su, su pirmininku tos tarybos ir visa jo komanda, glaudžiai dirbame daugiau negu mėnesį laiko ir, nors tiksliau būtų sakyti, dirbame daugiau jau keletą metų. E, Europos Komisija taip pat e, e, gegužės mėnesį pateikė parlamentui šiam komitetui informaciją praėjusį gegužės mėnesį apie šios asamblėjos rengimą. Europos parlamento nariams bus naudinga taip pat būti tos delegacijos nariais ir matyti vietoje, kaip viskas vyksta. E, gegužės mėnesį apie tai buvo kalbėta, kai diskutavome apie būsimą asamblėją. E, tos darybos dabar intensyvėja, praėjusią savaitę vyko e, neformalus posėdis Monrealyje, taip pat vyko IKAO tarybos posėdis praėjusią penktadienį. E, vyks toliau koordinavimo posėdžiai, vienas vyks Bratislavoje, susitiks ekspertai šią savaitę. Civilinės aviacijos konferencija taip pat turėtų vykti dar ir šiandien, kur aš taip pat dalyvausiu. Ten susirinks keturių Europos valstybių atstovai, kad, jos, ir, kad jie galėtų apsitarti dėl laikysenos būsimoje asamblėjoje. Dvišalis kontekstas taip pat, dirbant su trečiosiomis šalimis niekur nedings, prasidės rugsėjo 27 darbas su tomis trečiosiomis šalimis. Mažiau negu, negu už mėnesio. Dabar dėl techninių dalykų. Politiniai dalykai bus aptariami pačioje asamblėjoje, bus kalbama apie pačią susitarimo aprepti ir bus kalbama apie darbų atskirus etapus, jų įgyvendinimą. E, dvi savaitės turėtų vykti visi darbai. Dabar, kai dėl stebėsenos ir tikrinimo, 2019 metais prasidės darbas, rinkos bendras mechanizmas po truputėlį pradėtas bus įdėkti nuo 2021 nuo 2027 iki 2032 ta schema bus būtina įdėkti visiems, ji taps privaloma, vėliau mechanizmas bus plėtojamas toliau ir kol bus, tai tęsis tol, kol bus įdėktas visas priemonių paketas. Kaip jau sakiau, darbas vyks palaipsniui ir pagal nustatytą kalendorių. Taip pat valstybės galės pasirinkti opt-in nuostatą Ir tai bus galima taikyti iki 2027 metų, kol priemonės taps privalomomis. Paskui e, tos fazės, kai bus galima dalyvauti mažiau šiame mechanizme, mažės. Iš pradžių bus galima pasirinkti mažesnį dalyvavimą, o paskui, kaip sakėme, tas mechanizmas taps privalomu. E, kaip jau sakiau, visiems teks diferencijuota atsakomybė. E, mažiausi aviacijos veikėjai, kaip e, pavyzdžiui besivystančių valstybių, besivystančios valstybės arba kai kurios su mažiau užplėtotų infrastruktūro valstybės, tos atsakomybės turės mažiau. Tačiau nors ir nedidelės šalis ar nedidelės kompanijos turinčios jos taip pat gali prisijungti prie šio mechanizmo. Europos Sąjunga dabar bando maksimizuoti, padaryti kuo platesnę šių priemonių apriepti. Ir yra dirbama toliau, bu, turime prisimti tinkamai savo įsipareigojimus. E, dabar e, iki konferencijos pabaigos, Bratislavoje ta konferencija vyksta šiandien ryt ir šeštadienį, aš manau, kad bus galima sustarti dėl deklaracijos, e, kuri apimtų 44 valstybės. E, dėl schemos pradžios taikymo. Ir aš manau, kad pritrauksime ir tas šalis, kurios yra prisėmusios panašius įsipareigojimus. Kanada, Meksika, Indonezija, pavyzdžiui, manome, pavyks pritraukti. Tai štai, mes dirbame labai rimtai, kad galėtume pasiekti apčiuopiamo iškių darbo rezultatų, būrėme koaliciją šalių, kurios siekia tų ambicingų labai rezultatų. Siekėme ko platesnio dalyvavimo visų šalių nuo pat darbų pradžios. Ir mes ir toliau stengsimės dėti pastangas, kad aktyviai įsitrauktume mes patys ir visus valstybės narės. Nepakanka sustoti dėl, prie sustarimo dėl išmetalų mažinimo, reikia dirbti toliau. ES anksčiau yra susitariusi siekti savo tikslų mažinti CO2 išmetalus ir prie to siekio nori prijungti ir kitas šalis. E, IKAO ir kitos interesuotos organizacijos darys viską, kad viduriniuoju laikotarpiu emisijų sumažėtų maksimaliai. E, yra numatytos trys peržiūros, metinės peržiūros, tai ko gero padės užtikrinti geresnį aviacijos augimą su kuo mažiau CO2 iš metalų. Tai bus įdėktas mechanizmas, e, kuris turėtų sėkmingai veikti. Tai jis yra labai svarbus visai Europos Sąjungai. Asamblėje galiausiai turėtų susitarti dėl galutinio mūsų aptariamos rinkos vystimo mechanizmo. Labai svarbu bus susitarimų įgyvendinimas, tai yra esminis dalykas. E, rezoliucijos projektas dėl pasaulinės rinkos priemonės e, turėtų būti pateiktas ir sėkmingai pasirašytas ir mes manome, kad 2020 metais jau bus galima pradėti sėkmingai taikyti. E, svarbu, kad būtų parodytas tinkamas ryštas tai daryti. 2026 metai bus proga e, e, išspręsti problemas susijusias su registravimu, su stebėjimu ir panašiai, nes būtent tada vyks reikiama peržiūra. Prekybos taršos leidimai sistema taip pat yra vienas iš aktualių klausimų aptarimų šiam kontekste. Kalbant apie pasaulinės rinkos priemonę, ta diferencijuota atsakomybė irgi yra vienas svarbiausių aspektų. 2027 metais šio dokumento apreptis reikšmingai išauks. E, bus apimamos svarbiausios kryptis. Svarbu apriepti maksimumą šalių, kad jos įsitrauktų šių projektų, šių, šių e, sprendimų gyvendinimą. Svarbu, kad to šalis būtų įtrauktos į darbus jau kuo ankstesnėme darbų etape. Kai dėl priekybos taršos leidimais, dėl ETS. Vėlgi, iki asamblėjos dar svarbu šį klausimą aptarti ir matome, manome, kad tai bus proga taip pat pasiekti pažangos ir šioje srityje. Komisija stengiasi pasiekti uh, kuo geresnių rezultatų, kad dėl jų būtų susitarta minėtoje asamblėjoje. Uh, generaliniai direktoratai ir KLIM, ir MUV, ir visai lė kitų yra įtraukti iš šių, šios. Uh, asamblėjos, į pasirengimą šiai asamblėjai. Mes manome, kad e, aplinkosaugos ir transporto komitetai taip pat turėtų būti aktyvus, kad būtų galima pasiekti į kavo asamblėjos tikslų. Parlamento dalyvavimas būtų tikrai labai sveikintinas, kad delegacijoje būtų Europos parlamento žmonių, kad jie patys galėtų matyti, kaip viskas vyksta. Kaip jau apie tai buvo kalbėta ir praėjusią savaitę. Ir jeigu turėsite klausimų, esu maloniai pasirengęs į juos atsakyti. Dėkuoju. Thank you very much. Now we can... Ačiū. Na, o dabar paprašysime delegacijos narių. Pone Gerling. Thank you, Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Holulai už darbą, už tai, kad mums, mumis buvo pasirūpinta mūsų kelionės gegužės mėnesį metu. Pradžia nebuvo lengva, dalyvaujant pirmą kartą į CAO posėdėje vasario mėnesį. Tikrai ten situacija buvo gana kebli, bet tas dalyvavimas mums buvo labai naudingas, mes užmėsgėme dvišalių kontaktų su tam tikrų ICAO mm, organizacijos skyrių nariais ir gegužės mėnesį pastebėjome, kad mūsų bendradarbiavimas su komisija tikrai patobulėjo ir mes esame jau integruoti į Europos bendrą delegaciją ir, ir visą mūsų požiūrį. Mes kaip parlamentas nesame dėrybininkai, tačiau mes turime savo būdų daryti įtaką ir aišku, mes tikrai labai daug sužinojome, kaip veikia Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Ir vienas iš stipriausių įspūdžių mums susidaręs buvo, tai buvo skaidrumo trūkumas, paslaptingumas ir slaptumas. Mes tikrai vis dėlto turėjome progų pasikalbėti ir su valstybių narių atstovas, ir su komisijos atstovas, dvišalių pagrindų, ir su ICAO nariais ir darbuotojais. Ir kai kurios informacijos mums pavyko išgauti. Ir mums susidarė įspūdis, kad ten diplomatija vaidina nemažesnį vaidmenį negu politika. Ir kadangi mūsų pozicija yra gana stipri, tai mums nu, ne visuomet ten pavykdavo išreikšti tas mintis tokiu būdu, kaip mes esame įpratę čia. Na. Ir galbūt neblogas būdas išreikšti skirtumus tarp mūsų ir ICAO požiūrio dėl GMBM ir kitų klausimų e, būtų neblogas pavyzdys, kaip galima spręsti tos dalykus, yra Paryžiaus susitarimas. Aviacija mūsų požiūriu kažkodėl yra išimtis tokiuose susitarimuose. Kažkodėl jai netaikomi tie klimato kaitos įsipareigojimai, kurie taikomi kitoms rytims. O į CAO į tai žiūri kaip į normalų dalyką, nes jiems puikiai sekasi. O mums būtent toksai išimties taikymas atrodo visiškai neprimtinas. Taigi toks yra tas mūsų esminis skirtumas, kurį norėjau, į kurį norėjau atkreipti jūsų dėmesį tam, kad parlamentarai, kurie nėra tiesiogiai šios delegacijos nariai, nėra su to susiję, suvoktų mūsų tos esminius skirtumus. Na, Ir dabar perinant prie klausimo ir tų paslapčių ir slaptumo, e, noriu pasakyti, kad e, prieš keletą dienų vyko aukšto lygio susitikimas. Ir dar šį rytą neaišku, kokie buvo to aukšto lygio susitikimo rezultatai. Nėra nei detalių, nei planų, nei nieko, ką ICO būtų galėjusi paskelbti savo puslapyje. Todėl noriu paklausti pana Hololai, Ar jis galėtų mums pakomentuoti iš savo e, pozicijos, ką nusprendė pirmininkančio šalies draugų susitikimas praeitą savaitę? Ar buvo pasiekta kažkoks susitarimo, na žinoma, jis negali būti pavadintas susitarimu, tačiau galbūt buvo kažkokia tai e, racionali, rezultatų davusi diskusija. E, ir galbūt buvo pakeista šiek tiek požiūris į privalomą ar neprivalomą dalyvavimą sistemoje. Gal yra kažkokių pasikeitimų šioje srityje. Jūs taip pat pasakėte, kad labai svarbu būsimoje asamblėje bus pakalbėti apie tai, kad visos didžiosios valstybės dalyvautų sistemoje nuo pat pradžios. Aišku, kaip mes su tuo sutinkame, tačiau mes turim ir kitų problemų. Mes suprantam, kad reikia peržiūros procesų, jis turi būti labai stiprus. Ir taip pat tas sistemos patikimumas turėtų būti užtikrintas. Taigi aš norėčiau, kad tai taptų mūsų dėrybinės strategijos dalimi. Taip pat norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte ir Junktinių Amerikos valstijų poziciją, nes e, tai susiję su mūsų apivartinių taršos leidimų sistemos taikymu. Junktinės Amerikos valstijos išreiškė mintį, kad GMBM taikymas visams, visoms kitoms įmanomoms schemoms užkerta kelią. Na, ar tikrai taip ir ar gegužės mėnesį apie tai nebuvo kalbama iš esmės ir man įdomu, ar dabar ketinama apie tai kalbėti. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Gerbrandy. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ponė Holilai už pastabas. Pradėsiu nuo to, kad aš tikrai pritariu viskam, ką pasakė Julie Gerling savo pasisakymę. Ne visuomet aš jai pritariu šiame komitete, tačiau šiuo klausimu tikrai mes esame vieningi visame parlamente. Tai tik tai tai įrodo. Keletą klausimų norėčiau užduoti ir komisijai. Ir norėčiau pats išreikšti keletą minčių ar pastebėjimų susijusių su įvykiais, pastarojo metų įvykiais, raida, tendencijomis ir su mūsų prieš keletą mėnesių vykusių susitikimu. ICAO įsipareigojo užtikrinti iš metalų nedidinantį augimą nuo 2020 metų. Mes tikrai tą įsipareigojimą labai pasveikinome, bet jeigu dabar pasižiūrėsime į rengiamus dokumentus, tai ir į visus duomenis, tai tų tikslų pasiekti tikrai dar nepavyks nuo 20 metų. Tik tai nuo 27 metų valstybės privalės prisijungti prie naujosios sistemos ir tai dar bus valstybių, kurioms bus taikomos išimtis. Ir klausimas, kokios bus tos valstybės. Gegužės mėnesio susitikime supratau, kad priklausomai nuo to, kaip mes susitarsime, netgi tokios valstybės kaip Belgija ar Italija galės taikyti savo išimtį ir jos nebus tos valstybės, kurios privalės prisijungti. Galbūt ES prisijungs visa, bet aš norėčiau žinoti, ką Jūs manote apie tai, kad tam tikros valstybės nepatenka į apibriežti tų šalių, kurios privalo prisijungti prie sistemos ir netgi atsižvelginti tai, kad tai bus taikoma tik tai nuo 27 metų, tai yra praėjus septin, septyneriems metams nuo to momento, kada įsigalios ICAO įsipareigojimas užtikrinti tą nedidinantį augimą, iš metalų nedidinantį augimą. Vienas dalykas. Kitas dalykas, Monrealio susitikime man labai nerimo sukėlė į AT JATE, Tartunis aviacijos organizacijos skaičiavimai, kuriuos jie pateikė, vieno iš esminių pasiūlymų atžvilgių. Ten buvo kalbama apie išlaidų sumažinimą. Ir klausimas buvo ne išlaidų, bet daugiau politinis. Jeigu tos išlaidos nėra tokios didelės, marginalios išlaidos, kaip jos čia yra vadinamos, Tai kodėl tada taip dėl to jaudinamasi, kodėl atsisakome to daryti? Taigi tai nėra išlaidų, tai yra grinai politinis klausimas. Ir Paryžiaus susitikimas buvo sėkmingas praeitais metais, bet dabar mums, mūsų laukia išbandymas, ar mes tikrai gyvendinsime tai, dėl ko susitarėme Paryžiuje praeitais metais. Dėrybų raida rodo, kad ne kad tų rezultatų, kokiu mes tikėjomės, mes nepasieksime. Taigi klausimas yra toks, kiek iš anglies, iš metalų, kurie yra dabar numatyti sumažinti, iš tikrųjų pateks į tą sistemą po 2020 metų. Man atrodo, kad iš esmės mes kalbėsim apie maždaug pusę to kiekio. Tai kaip galima sakyti, kad tai bus iš metalų nedidinantis augimas, jeigu sumažėjimas nuo numatomo kiekio sieks tik tai 50 procentų. Taigi ICAO turi savo sistemą, savo požiūrį, yra uždara organizacija, bet jie turi irgi padaryti savo darbą kokybės požiūrių. Dėl anglies kiekių nustatymo ir jie turi pasakyti, ar jie yra tokie, kokie, kokiais, kokius mes laikytume tinkamais. Taip pat aš norėčiau paklausti, ar galima ir toliau bus taikyti regioninės schemas. Mes visi norime susitarti pasauliniu mastu, bet mes nenorime atsisakyti savo ETS sistemos tarptautinėms e, skrydžiams, jeigu nebus taikoma naujoji sistema. Ir jeigu ICO atsisakys taikyti tas regioninės schemas, kokios yra dabar, tai mes turėsime nemažų problemų. Ačiū. Toliau ponas Lys. Dėkoju, pirmininkė klimato problema gali būti sprendžiama tik tai tarptautiniu mastu ir todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie dirba šiuo klausimu ir komisijoje, ir parlamente, tiems, kurie vyko į Montrealį iš parlamento delegacijos, stengdamiesi įgyvendinti mūsų visų tolimus tikslus. Geras ženklas yra ir tai, kad pramonė pati yra pateikusi gana ambicingus planus ir iki 2050 metų jie ketina sumažinti išmetus 50 procentų. Mes norime tarptautinio sprendimo. Ir mes šiek tiek esame padarę išimčių aviacijos sričiai, kadangi ETS sistema taikoma tik tai ES vykdomiems skrydžiams, o ne tarptautiniu mastu. Jeigu mes nekeisime teisės aktų, tai ateinančiais metais šita sistema pradės galioti visiems, kurie skrenda į ES. Ir mes esame nusprendę netaikyti tos schemos tik tai tada ir tik tiems tarptautiniams skrydžiams, kurie nusileidžia arba Europoje arba iš čia kyla, jeigu pavyks susitarti ICAO lygmenių dėl naujos sistemos tinkamo taikymo. Tačiau ponė Giolinka tik patikė duomenų, kad tokio sumažinimo, kokio mes siekiame pagal naująją sistemą pasiekti, nepavyks ir iš metalų nedidančio augimo mes nepasieksime. Taigi, anglės iš metalų didinimo, nedidinimo programa nebus įgyvendinta ir to tikrai neįvyks bent jau nuo 2020 metų. Visą tai kelia nerima ir mes Europos parlamente pateikėme teisės aktų, kurie panaikina tuos vadinamosius offsets tam tikroms pramonės sritims, kurios nesistengia įgyvendinti savo įsipareigojimų klimato atžvilgių. Mes turime gana prastos patirties su tais off, vadimais offsets ar kompensavimo mechanizmais. Ir todėl dabar turime būti atsargus. Vokietijoje mes, sakykime, esame girdėję iš pramonės atstovų tokių dalykų, kad bus taikoma kad tam tikra tokia pilotinė bandymų mm, fazė ir bandymų laikotarpis. Ir aš suprantu, kad apie tai kalba pramonė, bet kai apie tai pradeda kalbėti oficialus komisijos atstovas, pasidaro neramu. Mes užkrovėme plieno pramoniai labai ambicingus didelius tikslus – Ir EPP e dabar pateikė pranešimą, dankant pranešimą, kaip galima būtų šiek tiek palengvinti sunkiausios pramonės naštą išmatalų mažinimo požiūrių. Tuo tarpu čia aviacijai ambicingi tikslai visiškai netaikomi. Ir todėl šiuo laikotarpiu kalbėti apie kažkokius tai pilotinius projektus, pilotinės fazes ar laikotarpius yra nelabai sažininga. Pateiksiu ir kitą pavyzdį. Mes kalbam apie klimato apsaugą dabar jau remdamiesi gana aiškiais faktais ir gana dideliu pavojumi ir pats metas pradėti veikti. Todėl kiekvienas atsakingas, kiekvienas inžinierius, dirbantis aviacijos srityje, mm, privalo reaguoti į faktus. Ir kiekvienas pilotas žino, kad jeigu lėktuvui grėsia rizika nukristi, tai jis negali net pakilti, tai yra jo atsakomybės rytis. Tuo tarpu čia mes puikiai žinodami, kokiu problemu turime su klimatu, kad mums tikrai grėsia klimato katastrofa, dabar pradedame kalbėti apie kažkokias testavimo fazes. Niekas netestuos lėktuvo, jeigu jis bus pavojingas, jeigu bus nežinoma, kad jis arba bus žinoma, kad jis gali nukristi. Lygiai tas pats ir čia. Mes pradėjome sistemą taikyti arba apgalvoti ją nuo 2005 metų. Ir tai, kas dabar mums yra siūloma, yra dar labai labai nutolę nuo to, ką mes buvome tada sumanę ir per 15 metų nepasiekėme tokios didelės pažangos. Arba nepasieksime to iki 20 metų. Aš manau, kad mums reikia pasistengti kad šitas susitarimas vis dėlto būtų priimtas, nes bet koks susitarimas yra geresnis negu kad jo nebuvimas. Tačiau vienas esminis bet. Jeigu Monrealėje bus nuspręsta, kad mes nebegalėsime taikyti savo ETS sistemos tarptautiniams skrydžiams, tada baigsis visi mūsų švelnumai. Mes turim teisės aktus ir aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kaip parlamentas, mūsų komitetas nuspręs ratifikuoti tokį silpną susitarimą ir jo pagrindų netgi baigti taikyti savo regioninę ETS sistemą. ES jį galioja ir mes esas, esame pateikę Dankano pranešimui pakeitimų <coughs> ir pasiūlymų sustiprinti savo pranešimo tekstą tam, kad sistema veiktų sažiningiau. Taigi, mums tokia išeitis netinka, mes sistemos veikimo ES nutraukti dabartinėmis sąlygomis neketiname. Ir tokioje pereinamoje fazėje, kokioje mes esame dabar, kokioje yra e, ICAO, iki 2027 metų mes tikrai šitą sistemą privalome, savo sistemą privalėsime taikyti, kitaip mes negalime elgtis. Jeigu vis dėlto bus pasirašytas sutarimas kad teisės aktas, kuris ES galioja, nustos galioti, tai bus didžiulis teisės pažeidimas. Aš suprantu, tikiuosi, kad komisija suvokia, kad taip bus pažeidžiama teisė ir komisija privalo užtikrinti, kad teisė ES nebūtų pažeidžiama ir aš noriu paklausti aiškiai komisijos, ar jūs suprantate, kad tokiu būdu, jeigu mes turėsime atsisakyti savo teisės aktų, bus pažeista Europos teisė ir kaip jūs ketinate apie tai dėrėtis su e, e, savo partneriais. Ačiū, ponas Aikaut. Dėkoju kolegos, kad taip mandagiai E, elgėtės ir kalbėjote iki šiol, man nebeteks to daryti, regisi. Na, komisijos pristatymas buvo šokiruojantis. Jeigu teisingai išgirdau, kas buvo pasakyta, e, tai galėtume pagalvoti, kad čia išklausime į kavo atstovo spaudai pasisakymą. E, buvo sakoma, na štai priemonių paketas, taip toliau ir panašiai, nes Monrealija į kavą su kalbėjo lygiai, taip pat priemonių paketas įgyvenėsi, taip toliau ir panašiai. Tačiau biokūras, e, tokia priemonė buvo paminėta, na, ateity, kažkada, gal, tai buvo sakoma. Ir mes matome, kad dabar e, kalbam apie du standartus, tačiau kalbama apie 2027 metus dar dešimt metų pirmin. Tai kaip čia viskas vyks, nes Boeingas ir Airbusas jau dabar atitinka efektyvumo reikalavimus. Ir jūs manote, kad pažangos bus pasiekta per tuos metus, bet, kaip žinia, viltimis buvo grįsta visa klimato kaitos politika, kovos su klimato kaita politika. Na taip, priemonių paketas yra, bet tas paketas netoks jau esminių dalykų kupinas. Uh, E, be abejo, priemonės paminėtos buvo svarbios ir aš tikiuosi, kad taip ir yra, kiek prisimenu. Mes, kaip Europos Sąjunga, nuolatos sakėm, kad 2021 metų laikotarpiu priemonės turi įsigalioti. Ir štai dabar komisija girdžiu kalbant, na, tiek to, mes irgi juk turėjome dešimties metų, prieš dešimt metų turėjom bandomąją fazę ETS sistemai pritaikytą. Jeigu mes pradėsim kalbėti apie bandomasias fazes, Tai kur mes einam? Ar čia mes girdime, ar girdime, kalbant Europos komisijoms, gal smegenys išplovė Monrealyje? E, Kinija dabar jau atlieka tuos bandomuosius atės e e, projektus. Tad nekalbėkime apie bandomuosius projektus po penkių metų. Jūs taip pasakėte, na taip, bus ta phase, ateis tas phase in laikotarpis. Dabar mes kalbame apie savanoriškas schemas iki 2027 metų ir tik paskui, atsi, e, pas, o paskui vis tiek dar liks galimybės pasirinkti išimtis. Taigi tas phase in laikotarpis prasidės, pasakiau, 2027. -ais. O mes 2027-aisiais e, tik tai pradėsime siūlyti E, tas face-in laikotarpį įgyveninti. Tai yra didžiulis žingsnis atgal nuo to, ką mes siūlome. Tad klausimas, kodėl tokį didžiulį žingsnį žengė atgal Europos komisija? Ar spalį lapkritį Monrealija mus šitaip apdorojo? Man tai yra iš tikrųjų šokiruojantis faktas. Mes juk atrodo praradome viską, dėl ko tiek kovojame. Mes norime E, bendros tos pasaulinės rinkos priemonės nuo 2021. Mes norime, kad 2021 metais tas, ta priemonė būtų įgyvendinta, tas mechanizmas būtų įgyvendintas. Galbūt prireiks face-in laikotarpiu kai kurioms šalims, bet visa tai turi būti žinoma, dėl to turi būti susitarta, apie tai turi ir būti diskutuojama. O štai dabar Europos komisija jau regis iškėlė rankas, sudėjo ginklus ir ketina daryti viską, ką siūlo kiti. Tikintis, kad kitos šalis galbūt bus įtikintos savanoriškai įsitraukti tą schemą. Bet juk ne nuo to, visiškai ne nuo to, net pradėjom tą diskusiją. Tikslai buvo daug e, ambicingesni. Tad man kyla klausimas, kad ir kokie mandagus, kodėl mes turime pritarti tokiai schemai. Regioninės schemos juk net neleidžiamos. Atleiskite Europos komisiją, Europos Sąjungą, aš tai turiu pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Ir e, gal nelabai mandagiai nuskambėsiu, bet spaudos e, ir žiniasklaidos priemonės e, štai sako, kad e, rezultatų buvo pasiekta vienu ar kitų, tačiau mūsų tie rezultatai netenkina. Norėčiau nuvykti į Monrealį. Džiuliai štai sakė, mes politikai turime kartais prisitaikyti prie tam tikrų diplomatijos formų, pasirinkti kitas tas formas kartais. Bet e, man, kad e, aš turėčiau pasakyti labai aiškiai, tiesiai išviesiai, kas ir kaip. Džiulį iš tai turi gerą įtaką man. Aš tikrai tylėti negaliu ir neketinu taiksyti su tuo, kas vyksta. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, pan pirmininkė. Diskusija yra labai įdomi. Turiu pripažinti, jog mane veikia tai, ką sako mano kolegos iš Olandijos šitą temą. Čia kalba sukasi ne apie iš metalų standartus, o apie saugumo standartus Europoje. Pirmadienį mes labai daug kalbėjom apie žemės ūkį. Nepamirškime, kad tai labai svarbus sektorius Europai, bet aišku yra ir kitų sektorių. Mes išklausėme labai daug kritikos taip pat. Aš turiu keletą klausimų. Čia mes kalbame apie skrydžius Europos Sąjungoje ir nekalbam apie tarptautinius skrydžius už Europos Sąjungos e, ribų. Uh, aviacijos sektoriuje yra bendrovių, kurios e, turi skrydžių už ES e, ribų ir jos turi taip pat teisę e, pirkti taršos leidimus. Šitie dalykai nebūtinai yra reglamentuojami ICAO. Šių bendrovių atstovai mano, kad jie praras dabar tam tikras rinkos dalis Ir e, pasiekmė bus ta, kad daugiau skrydžių vyks per Kiniją ar per Dubajų. Mes turime likti realistai ir, ir pragmatikai, spręsdami šitos klausimus. Dėkoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl dabar suteiksiu žodį komisijai, suteiksiu progą atsakyti į klausimus. Dėkoju pirmininkė. Ačiū parlamento nariams už komentarus, pastabas bei klausimus. Ačiū ir už tai, kad buvote tiesmuki ir sažiningi. Aš tikrai džiaugiuosi jūsų tokiu požiūriu. Mes tokiu būdu jaučiame jūsų paramą ir mūsų argumentai tampa stipresni, aš galiu jais pasiremti ir tikrai mes tenksimės daryti viską, kad pasiektume kuo geresnio rezultatą, rezultato arba bent jau tokio rezultato, kurį mes įsivaizduojame esant pačiu geriausiu. Europos Sąjunga, žinoma, norėtų, kad mechanizmas prasidėt, pradėtų veikti jau 2021 metais. Ir mes nesame vieninteliai, kurie to nori. Ir jeigu darysime spaudimą, tai galbūt ta schema taps privaloma gana greitai. Bet vis dėlto mes turime matyti visą tarptautinį kontekstą ir tarptautinėse dėrybose yra įvairių partnerių. Mūsų tikslas yra įtraukti kuo daugiau valstybių ir Afrikos valstybių ir Kinija turėtų būti sistemoje ir būdami dėrybos, dėrybinės grupės dalis mes turime suvokti tai. Vis dėlto mes tenksimės, kad rezultatas būtų mums kuo priimtinesnis ir atsižvelgsime ir į jūsų pastabas dėl regioninių schemų. Aš išgirdau jūsų dviejonės dėl ETS, e, Europinio ETS taikymų. Ir tikrai mes tą puikiai suprantame ir tai yra viena iš centrinių mūsų, vienas iš centrinių mūsų pozicijos punktų dėrybose. Vis dėlto noriu Jums priminti, kad ES vaidmuo į CAO yra tik stebėtojo vaidmuo. Valstybės narės yra pačios narės į CAO ir todėl jos turi stengtis pačios kažką padaryti, mes esame priklausomi nuo atskirų valstybių narių darbo, nors mes tengiamės suderinti narių pozicijas, kad, valstybė, kad ES būtų atstovaujama vieningai. Na taip, mes norime, kad globalus mechanizmas apimtų kuo daugiau didžiųjų valstybių ir tikimės, kad pavyks to pasiekti. Jūs klausėte apie procentus. Šiuo metu uh, skaičiai nėra labai aiškus. Dėrybos dar vyksta, jų, jie yra tikrai negalutiniai ir priklausomai nuo to, kurios valstybės pasirinks tą palaipsnį įtraukimą, skaisis ir skaičiai. Bet bet kuriuo atveju mes sieksime kuo didesnio aplinkos sauginio teigiamo poveikio, kiek tai įmanoma šiame kontekste. Jūs klausėte ir apie Junktinės Amerikos valstijas ir ar jos nori kažkokiu tai atskirų sąlygų. Mes labai gerai su jais dėrėmės pastaraisiais mėnesiais ir mums pavyko pasiekti neblogo pozicijų suderinimo. Ir atsižvelgiant į tai, tikimės, kad JAV išliks tokio, gera, tokios geranoriškos Ir dabartinės formuluotės, kokias siūlo Junktinės Amerikos valstijos, yra priimtinos ir mums. Ir mes galėtume išlaikyti ir savo vidinę sistemą. Buvo klausimų apie tuos vadinamusius kreditus. Paskutinė rezoliucija susijusi su Paryžiaus re, e, rezultatais ir su naujais tais kreditais. ES tam pritarė, tai yra mūsų pozicijos dalis ir mes ją išlaikome. Bet kriterijų nustatymas tiems kreditams, išlyginamiesiems kreditams ir kompensaciniam mechanizmui, taigi kriterijų nustatymas yra vėlesnis etapas. Ir aš tą sakiau. Aš sakiau, kad tai darbas, kuris tęsis po to, kai mes susitarsime, po to, kai jau baigsis mūsų asamblėje mums yra visiškai aišku, kad e, mes tuos kreditus norime patvirtinti ES lygmenių ir tai yra mūsų pozicijos dalis. Toliau apie peržiūros procesą klausėte, tas peržiūros procesas bus pakankamai griežtas. Mes tą šitą esame įtraukę į savo e, planus ir į savo projektą dokumento, bet, kaip minėjau, tai dar yra diskusijų objektas. Jūsų reikalavimas mums irgi priimtinas, tačiau kokios bus konkrečios to pasiūlymo detalės, registravimo nuostatai ir panašiai, visa tai dar yra dėrybų objektas, dėl kurio dabar kaip tik yra kalbamasi ir tariamasi. Na, kalbant apie išlyginamojo kompensacinio mechanizmo kokybę ir panašiai, uždavėte nemažai klausimų, bei klausėte dėl tos pilotinės ar, ar bandomosios projektinės fazės. Na, gal tai semantiškai nėra pats geriausias pasirinkimas pavadinti tą fazę taip, tačiau mums yra svarbu, kad mes trauktume į šią, šią sistemą kuo daugiau valstybių narių. Todėl pavadinome tą sistemą būtent taip. ES pozicija visada buvo tokia, kad nuo 2021 metų mes norime privalomos sistemos, mes tengiamės to pasiekti visais įmanomais būdais, bet yra valstybių, kurio, su kuriamis teks šiuo klausimu dėrėtis. Uh, Ir mes turime ir sąjungininkų šiuo klausimu, ir priešų. Ir mes tikrai nepakeitėme savo nuostatų, kad sieksime to. Bet dabartinėje situacijoje mes nematom galimybės to e, pasiekti. Greičiausiai mums nepavyks to pasiekti. Dėrybos vyksta, darbas vyksta ir aš nenoriu dabar iš anksto nu, prognozuoti kokiu nors rezultatu. Vis dėlto Aš norėjau šiandien tiesiog pateikti jums maždaug tą pjūvį, kuriame mes dabar esame, kaip atrodo tos dėrybos, kokios yra pozicijos, kas dėl ko derasi, kas ko nori, ko galima tikėtis iš būsimos asamblėjos, kuri vyks greičiau negu už mėnesio. Bendradarbiavimas su partneriais. Tai yra vienas esminių punktų. Jeigu mes nustatysime tos, to mechanizmo veikimą, tai bus įtraukties fazė, bus ta palaipsnio įsijungimo fazė. Ir mes tenksimės įtraukti kuo daugiau šalių, kuo daugiau didžiųjų šalių turinčių išplėtotą aviaciją į tą sistemą. Mes turim paieškoti kelių, kaip padidinti dalyvavimą, kaip užtikrinti, kad kuo daugiau valstybių narių dalyvautų, todėl ieškome įvairių mechanizmų. Toks yra dabartinis mūsų darbas. Tiek norėčiau Jums pasakyti. Ach, tiesa, pamiršau dar vieną dalyką. Dėl konkurencijos iškraipimo klausite. Dabar mes nematome didelio pavojaus, kad konkurencinė aplinka būtų labai iškraipyta, bet žinoma, mes stebėsime raidą ir toliau ir dėrėsime su partneriais ir kalbėsime su valstybėmis narėmis ir žiūrėsime, ar yra kokiu nors problemu, ar yra kažkokiu tai motyvų e, manyti, kad situacija galėtų pasikeisti. Tačiau kol kas mes nematome, kad galėtų būti tam tikri konkurencinės aplinkos iškraipimai. Minėjau, kad Mes norime įtraukti kuo daugiau valstybių narių į e, šį procesą ir kuo daugiau tų centrų, tarptautinių aviacijos centrų į schemą ir jau dabar netgi esame su kai kurie susitarę, mums svarbu, kad nuo pat to schemos pirminio veikimo etapo jame dalyvautų kuo daugiau valstybių narių, kuo daugiau aviacijos centrų koncentracijos centrų. Tokia būtų mano pozicija, komisijos pozicija, stengiuosi užduoti, atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Taip pat dar buvo klausimas dėl ICO tarybos e, konsultacijų rezultato. Informacija turėtų pasirodyti ICO puslapyje gana greitai, galbūt net šiandien. Susitikimas vyko penktadienį, Mes irgi tikėjomės, kad rezultatai bus paskelbti anksčiau, tačiau dar neįvyko to, ko mes tikėjomės. Tikimės, kad visa tai pasirodys puslapyje jau šią savaitę ir kad visi svarbiausi elementai jau bus įtraukti, kad bus kuo mažiau skliaustelių, pastabų ir panašiai. Tikiuosi, kad tikrai per artimiausias 24 valandas mes tą informaciją turėsime. Bent jau tikiuosi to. Ir Tada matysime, koks bus galutinis mūsų dėrybinis tekstas. Aš supratau jūsų pozicijas, supratau poreikius ir supratau, kad jūs sieksite, kad pasaulyje rinkos priemonė būtų kuo ambicingesnė ir stengsimės, mes visomis pas, dėsim visas pastangas, visomis išgalėmis stengsime, kad taip ir įvyktų. Ir aš stengiuosi išaiškinti, kad lab, yra labai daug skirtingų partnerių, yra suinteresuoti prasminga dėrybų baigtimi, nes visiems e, atrodo pakankamai svarbu pradėti taikyti tarptautinę visuotinę globalią sistemą ir mes tikrai stengsimės, kad ta sistema būtų kuo, e, taikytų kuo grįžtesnius reikalavimus, būtų kuo rimtesnė. Ačiū. Jūs Dėkoju už jūsų atsakymus. O dabar keliaujam prie kitos temos mūsų darbo tvarkėje. Tai yra klimato kaitos strategija Europai. Kolega Zani yra, a, Europos aviacijos strategija, atsiprašau. Ir tai yra pono Zani pranešimas. Žodis jam, pranešėjui. Dėkoju, sako ponas Zanį. Gerbiami kolegos, kaip jūs jau žinote, ko gero, nuomonės projektai yra ribojami, yra tam tikras ženklų skaičius, kurio nevalia viršyti, tad aš pasisengiau apimti tik svarbiausius aviacijos klausimus savo pranešime. Ir pirmiausia, atkreipiau dėmesį aplinkosaugos aspektus. E, CO2 e, iš metalų kiekis aviacijos sektorioje gelintis susirūpinimo dalykas, tad būtina čia pritaikyti globales rinkos priemonė paremtas priemonės. E, Kviešiu laikyti iš nuomonės projektą išeities tašku. Džiaugsiuosi sulaukęs jūsų pakeitimų ir komentarų ketinu taip pat dar ir pats pridurti šį beitą, įtraukti teikdavas ir pats pakeitimus. Europos aviacijos strategija yra didžiulis klausimas, platus klausimas, e, kuris, e, tu, kur aplinkosaugos aspektas yra labai svarbus. Paryžiaus e, susitarime nemin, neminimas toks dalykas kaip tarptautinė aviacija, tačiau aviacijos sektorius prisideda prie uh, E, migracijos e, klausimų ir galima bandyti visiems kartu siekti bendrų tikslų. Septynis kartus 2015 metais CO2 išmetalų kiekis e, bus buvęs didesnė negu 2019-aisiais. Atsiranda naujos kartos lėktuvų, kurių emisijos yra 15-20 procentų mažesnės negu senesnio modelio lėktuvo. Taigi būtina užtikrinti tvarų šio sektoriaus vystimasi, kad poveikis aplinkai, klimato kaitai šios sektorius būtų kuo mažesnis. Oro tarša, kad mažėtų triukšmo, kad būtų mažiau, taip pat svarbu užtikrinti. ETS e, tikslas yra kovoti su klimato kaita, mažinti taršą ir manau, kad nuomonė šios dalykus taip pat labiau plėtosiu. Mums būtina pasiūsti aišku signalą transporto komitetui, kuris yra atsakingas iš esmės dėl šio klausimo, taip pat Europos komisijai ir piliečiams. Būtina kreiptis e, į tuos, kas jie atsakingi už inovacijas, už naujos kartos lėktuvų kūrimą, kas atsakingi už bio kūro naujo pateikimą. Visą tai yra svarbu, sprendžiant mūsų minimas problemas. Ir man regis, kad pagal kad pagal numatytą procedūrą agri komitetas regis nedalyvaus sprendžiant šį klausimą. Žvelgiu į kolegas ir norėčiau pakviesti juos e, išreikšti savo nuomonės, jeigu jie norėtų paminėti kokius nors žemės ūkio požiūrius svarbus, svarbus aspektus šiuo klausimu. Be um, mokslo tyrimų ir inovacijų negalima įsivaizduoti pažangos aviacijos sektoriuje. Tada aš manau, kad mes ir toliau turime investuoti į mokslo tyrimus ir, ir technologijas. Nepamirškime ir vartotojų apsaugos aspekto. Be abejo, reikia e, sumažinti e, biurokratinės naštos, pagerinti gebėjimus ir efektyvumą oro uostų darbo. Labai svarbu pabrėžti, kaip jau sakiau, vartotojų apsaugos aspektą. Ir čia norėčiau trumpai e, sustoti, pasakydamas, kad e, šis darbas tik prasideda <clears throat> Lauksiu jūsų pakeitimų, lauksiu jūsų išvalgų, lauksiu darbo su šešėliniais pranešėjais. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Gardinė kalbės už e, kolegos Patričiano vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, turiu kolegos Patričelį tekstą, jis atsiprašo, nes negali dalyvauti ir aš e, už jį pasisakysiu. Jisai e, buvo atsakingas už e, šią nuomonę. Mėly kolegos, aviacija Europos Sąjunga yra labai svarbus ekonomikos augimui sektorius, taip pat e, naujų darbo vietų kūrimui. Šis sektorius vaidina asmenį vaidmenį ES ekonomikos platmėje. E, aviacijos sektorius yra sukūręs apie 2 milijonus darbo vietų mūsų e, kontinente ir apyvarta jo veiklos siekia 110 milijardų eurų. Kalbant apie vidaus rinką ir paslaugų liberalizavimą Europos e, Sąjungoje pasaraisiais metais, taip pat e, didėjančią paklausą, tai turėjo įtakos aviacijos sektoriaus vystimuisi ir tai sudaro tolesnį didelį vystimosi potencialą. 2035 e, metais e, turėtų būti 14,4 milijonų skrydžių šiame sektoriuje. Palyginus su 12 metais tai yra labai didelis e, padidėjimas. šis sektorius e, turi tobulėti konkurencijos E, požiūrių ir veiksmingumo požiūrių. Todėl būtina sustiprinti pramoninį šios sektoriaus pagrindą ir įtvirtinti ES lyderiavimą. Stiprus sektorius e, tarptautiniais e, ryšiais, avangardinis e, sektorius, besirimintis e, tvarumo koncepcija, prisidės prie ES piliečių gerovės, taip pat didindami e, ryšius su kitomis pasaulio dalimis turime galvoti apie didesnį, geresnį saugumą užtikrinimą. Būtent todėl kolegos Zanė siūlomas tekstas mūsų nuomonė eina tinkama linkme. Tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti dėl įgyvendinimo, taip pat e, pasiūlymai pateikti per pakeitimus e, turėtų susilaukti bendro pritarimą ir prisidėti prie mūsų bendrų ambicijų. Tai be jokios abejonės bus geras impulsas mūsų komitetui. Panas Dorman. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos atstovams, dėkuoju pranešėjui, puikiai atliktas darbas. Europos aviacijos sektorius susiduria su daug iššūkių, išmetalai, e, e, tarptautinės teisės nuostatos, e, uostų mokesčiai didėjantis, atrodo, jog iš tikrųjų problemų yra daug, taip pat e, kibernetinio saugumo problemos personalo kvalifikacijų keliamas problemos. Todėl mums reikia bendros strategijos. Čia mes kalbame apie aplinkosauginį šio konteksto aspektą. Pranešėjas teigia, jog aviacijos sektorius turėtų turėti išimti ir nesilaikyti Paryžiaus susitarimą. Uh, Yra daug kitų sektorių, kuriems padėtis sunkėja dėl aplinkos saugos reikalavimo. Aš manau, kad aviacijos sektorius turi prisidėti prie aplinkos saugos, todėl kad jisai smarkiai prisideda prie klimato atšilimo. Aišku, dažnai lėktuvų bilietai būna labai pigus, turėtume pagalvoti apie šį aspektą. Manau, kad pranešėjas iš tikrųjų mums pateikė gerą darbo pagrindą. Dėkoju, kolega Eikaut. Na, dabar jau trumpai, nes išsisakiau pirmą. Ačiū pranešėjui, nes e, be abejo apribojimai egzistuoja, jūs galite panaudoti tik tam tikrą skaičių spaudo ženklų, žodžių ir tiek. Na, be abejo, mes teiksime pakeitimus ir bandysime papildyti tuos klausimus, kuriuos jūs jau iškėlėte. Ir, man atrodo, svarbu be abejo kalbėti apie bendrą Europos oro erdvę, tai yra svarbu aplinkos saugos požiūrių, mes taip pat dėl CO2 iš metalų nebuvimo pateiksime tam tikrus siūlymus. Ir manau, kad dar vienas svarbus dalykas yra štai, koks jūs sakote, kad mes tęsime ETS e, tvarkos taikymą, nors dėl globalios sistemos čia dar nesusitarta, bet man atrodo, jeigu prisiminsime prieš tai vykusią diskusiją, mes nekalbame apie bendras rinkos priemonės, pasaulinės rinkos priemonės ir kol jų nėra, reikėtų tęsti tai, ką esame pradėję. Be abejo, kau apie tai diskutuos, tačiau mes jų galime žengti priekyje tų visų diskusijų. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Kolega Lefontė. No. Miss Grostet. Ne, tada ponia Grostet. Merci beaucoup, monsieur. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad e, Europos komisijos pasiūlytas dokumentas yra tvirtas pagrindas tolesniam darbui. E, tai, kas siūloma, leis sumažinti aviacijos sektoriaus taršą, tačiau dėl to mažėja ir konkurencingumas. Ir tai yra problema, Tai daro įtaką ir milijonams darbo vietų šiame sektoriuje. E, šis sektorius labai svarbus ES ekonomikos ramstis, todėl turime padėti šitam sektoriui ir pasistengti užtikrinti, kad šis sektorius taptų ekologiškesnis. Turime ypač pabrėžti siekį užtikrinti bendrą Europos dangų. Ir čia turime akcentuoti oro transporto e, aspektą, turime optimizuoti maršrutus, siekti, kad būtų suvartojama maž, mažiau kūro ir kad kiekvienas skrydis terštų mažiau. Tad reikia bendro Europos dangaus ir greitinti programos Cezar įgyvendinimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog moksliniai tyrimai šiame sektoriuje įgyja ypač didelę svarbą, nes e, turime e, šalinti šiltnamio efekto priežastis. Aviacijos sektorius šiuo požiūriu taip pat turi gerinti padėtį, tobulindamas lėktuvų variklius. Ačiū. Išklausykime komisijos atstovų kolegiją Kornį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir komitetui už tai, kad išreiškite nuomonę tokiu svarbiu klausimu aviacijos strategijos aplinkosauginis aspektas. Mes labai džiaugiamės, kad komiteto nariai yra pasirengę svarstyti ir aviacijos pramonės poveikį visai ES ekonomikai. Tai yra pirmasis mūsų komunikate minimas dalykas Todėl mums svarbu, kad jūs į tai atkreipėte dėmesį. Mes labai džiaugiamės, kad tokį nuomonę išreiškėte ir mes laukiame, koks bus jūsų teikiamas tekstas ir kokiu pakeitimu, kokiu pasiūlymu jūs turėsite mums. Ačiū. Dėkoju. Suteiksiu žodį pranešėjai diskusijos pabaigoje. Ačiū pirmininkė, aš matau, kad labai kontroversiškų klausimų tikrai nebuvo keliama. Manau, kad visų kolegų atsidavimas ir susidomėjimas šiais klausimais, ypač išėlinių pranešėjų susidomėjimas šiais klausimais yra akivaizdus ir mes tikrai parengsime, manau, neblogą pranešimą. Ačiū. Priminsiu Jums, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 6 dienos 12 valandos. Komitete balsuosime rugsėjo 29 dieną. Tran komitete bus balsuojama lapkričio 10 ir galutinis balsavimas plenarinėme posėdė gruodžio mėnesį. Kitas darbo atvarkės punktas yra tarybos sprendimas dėl Paryžiaus susitarimo išvadų. Ir diskutuosime šį klausimą kartu su jungtiniu tautų planuojama klimato kaitos konvencijos konferencija Marakeše 2017 metais ir, ir iškia šie abu klausimai, Paryžiaus konferencijos ir būsimos konferencijos rezultatai diskutuojami kartu. Perėsiu į talų kalbą. Turiu priminti, jog Paryžiaus tarimas yra be galo svarbus istorinis rezultatas pasiektas kovojant su klimato kaita. Tai yra labai ambicingas susitarimas, subalansuotas ir teisiškai privalomas susitarimas. ES, turime pripažinti, suvaidino esminį vaidmenį siekiančio susitarimo. Apibendrinamas galiu pasakyti, nors aišku ir taip puikiai žinote, koks, koks yra turinys to susitarimo. Ilgalaikėje perspektyvoje yra siekiama e, su, su, sumažinti e, klimato atšilimą dviem laipsniais, iki dviejų laipsnių. Tai yra iki to lygio, kuris buvo prieš industrinį laikotarpį. Sumažinti išmetalus jimiai ir tai, kas yra labai svarbu ir tai, kas yra tikra naujovė, tai, kad e, palyginus su kitomis e, e sutartimis, susitarimais valstybės turės veikti kartu, siekdama šio tikslo. Paryžiaus susitarimas apima visas didelės valstybės, kurios e, markiai teršia aplinką, o ne, ne tik tai tam tikrą dalį e, valstybių. Dabar e, šis sutarimas turi būti ratifikuotas. E, šią sutartį pasirašė komisija ir tarybas ES e, vardu ir kiekviena iš 28 e, valstybių narių iškilmingos ceremonijos metu, kuri vyko New York'e 16 metų balandžio 22 dieną. Sutartis įsigalios, kai bent 50 5 procentai pasirašysių valstybių, kurios, e, kurių išmetalai sudaro 55 e, procentus e, išmetalų pasaulio mastu, ratifikuos šią konvenciją ir deponuos jungtinėse tautose ratifikavimo dokumentus. Kol kas 178 valstybės pasirašė, 19 valstybių jau ratifikavo ir deponavo ratifikavimo dokumentus. Procesas vyksta gana lietai, bet vis dėlto vyksta. ES trys valstybės nacionalinio lygmenio baigė ratifikavimo procesą, tai yra Prancūzija, e, Austrija ir Vengrija. Kol kas e, jos dar nedeponavo ratifikavimo dokumentų, nes laukia kitų valstybių ratifikavimo ES ir e, visos ES ratifikavimo. Tad kol, kol, kol kas tie, kas ratifikavo, tos valstybės, kurios ratifikavo, joms tenka tik tai apie 1 procentą bendrų išmetalų, tai yra mažos šalis - Norvegas, Norvegija, Kamerūnas e, ir, ir Šiaurės Koreja. Šeš, e, tikimės, kad 16 metais bus įmanoma ratifikuoti šią konferenciją, todėl visi turime e, dėti pastangas, kad tai būtų aišku, e, pranešėjas išreiškė nusistebėjimą, kad e, Paryžiaus sutarties nepasirašė Europos Sąjunga kaip subjektas, turint omenyje, tai yra keista, turint omenyje Europos Sąjungos e, lyderiaujantį vaidmenį. Tad turime dėti pastangas, kad tas ratifikavimo procesas vyktų kaip galima greičiau. Europos Sąjunga ir jos valstybės e, narės bei jų įsipareigojimai e, yra numatyti 14 metų tarybos e, posėdžio išvadose. Tikslai yra ambicingi, yra siekiama sumažinti 40 procentų emisijas iki 30 metų. šios, e, šios susitarimo ratifikavimas bus labai svarbus signalas tarptautiniu mastu ir tai leis veiksmingiau kovoti su klimato kaita tarptautiniu mastu. Šios sutarties ratifikavimas yra esminis ES prioritetas, todėl norėčiau e, e, pasakyti, jog teigiamai žiūriu kaip pranešėjas į numatytas priemonės ir turime siekti, kad jos kaip galima greičiau būtų įtvirtintos. Taip pat turime e, siekti, kad ratifikavimo procesas vyktų kaip galima greičiau ir kad ratifikavimo dokumentai būtų pateikti jungtinėms tautoms iki 16 metų pabaigos. Dabar bendra diskusiją ir norėčiau suteikti žodį tiems kolegams, kurie, kurie prisidėjo prie e, COP21 rezoliucijos rengimo. Žilparniau. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kaip jūs ką tik tai priminėte, praėjus devyniems metams po uh, COP21 jau atėjo laikas, kad e, valstybės narės nuo žodžių pereitų prie veiksmų. Pranešėjas, rengęs e, rezoliuciją, konstatuoja, jog e, yra vėluojama ratifikuoti šią sutartį. Valstybės narės vėluoja, tai kelia nerima. Jo labiau, kad kai kurios ES valstybės narės kol kas dar nėra iki galo prieimusios tam tikrų teisės aktų ir kai kurie teisės aktai e, ne visiškai tinkama linkme e, yra nukreipti šito požiūriu. Tai yra, yra tokių valstybių, kurios dar negali mums aiškiai pasakyti, kuomet atsisakys e, anglės naudojimą, nes anglis e, prisideda labai smarkiai prie e, aplinkos taršos. Kaip jūs priminėte, ponė pirmininkė, reikia, kad 55 procentai valstybių ratifikuotų ir kad toms valstybėms tektų 55 procentai iš metalų, tad kol kas šis tikslas dėl toli gražu nepasiektas, jūs minėjote tas valstybės, kurios jau ratifikavo, tai yra mažiau negu 2 procentai, joms tenka mažiau negu 2 procentai iš metalų pasauliniu mastu. Tad e, prieš e, lapkričio 7 dieną, prieš Marakešo konferenciją, Marakešo konferenciją mes turime dėti E, pastangas, kad tos valstybės, kurios susitelkė Paryžiuje siekdamas e, susitarimo, dabar pereitų prie konkrečių veiksmų. Ir e, reikėtų taip pat, kad penkios didžiausios teršėjos - Indija, Kinija, Junktinės valstijos, Rusija ir ES ratifikuotų šią ratifikuotų šį susitarimą ir reikia, kad ES kaip subjektas ratifikuotų e, šį susitarimą, nelaukdama, kol atskirai valstybės narės ją ratifikuos. E, Segolen Royal, COP21 pirmininkė, man telefonu sakė, jog e, teisiškai nėra prievalės ES laukti valstybių narių ratifikavimo atskirai, tam, kad ES kaip subjektas galėtų pati ratifikuoti tokį susitarimą, kaip e, ką tik tai e, sakė e, Avie pirmininkas, mes turime patys rodyti pavyzdį. Aš manau, kad e, per e, pirmąjį spalio plenarinį per pirmąją spalio plenarinę sesiją mes balsuosime dėl šitos rezoliucijos ir turime siekti, kad e, tai taptų tam tikrų impulsų, pavyzdžių, e, kuris įgalintų e, Europos komisiją ir kitas institucijas užtikrinti, kad ES kaip galima greičiau ratifikuotų šį susitarimą. Beje, aš paprašiau pirmininko Šulco per tą plenarinę sesiją pasikviesti ponę Sigolen Royal į Europos parlamentą, kad jinai pasisakytų šituo klausimu. Taip pat norėčiau pasisakyti ir dėl antrosios rezoliucijos, dėl pasirengimo COP22 ir dėl mūsų pozicijos mes esame parengę tam tikrą skaičių pakeitimų kartu su kolega uh, Jo Lainen jo šiandien yra, taip pat su Simon Bonafei, todėl aš e, manau, kad tam tikros esminės temos turėtų būti paminėtos toje rezoliucijoje. Visų pirma, e, inovuojančios investicijos kovojant su klimato kaita, pavyzdžiui, tarp kurių turėtų būti mokestis, e, e finansinių sandėrių mokestis. E, ES e, prekybos taršos leidimais sistema, žiedinė ekonomika, E, atsinaujančio energijos šaltinių dinamizavimas, tai yra iššūkis, kurį turime atremti siekdami e, sukurti benglę ekonomiką, taip pat e, iškastinio kūro subsidijavimas, jisai turi palaipsniui mažėti, kad būtų atsisakyta šio kūro, transporto ir žemės ūkio E, dalis tenkanti taršalams, keliantam šiltnamio efektą, e, išsivyščiusių valstybių finansiniai įsipareigojimai 100 milijardų dolerių per metus per žalėjį fondą besivystančiams valstybėms, taip pat besivystančių valstybių vaidmo, ypač Afrikos kontinente, šiuose valstybėse yra labai didelis atsinaujančių energijos šaltinių potencialas, kuris iki galo ne, ne, nepanaudojamas. Ne taip pat e, migracijos e, pasiekmes, e, klimatinių pabėgėlių statusas, tai yra aspektai, kuriuos turime nagrinėti galvodami apie COP22 vykstančią Marakeše. Ir šitie prioritetai, jų užtikrinimas turėtų taip pat mus įgalinti siekti artimiausių metų priimti, e, tai yra 16-17 metais, e, imtis tam tikrų teisėkuros priemonių Europos Sąjungoje. Ponas Lyze. Dėkoju, pirmin... Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pritarti Giovanni Lavijai, žo, Giovanni Lavijai žodžiams ir padėkoti frakcijai ir komitetui už tai, kad e, pritarė šiai procedūrai. Mes tokiu būdu galime garantuoti, kad Europos parlamentas sukurs sąlygas ratifikuoti susitarimui kuo greičiau. Ačiū visiems, kurie prie to prisidėjo. Dabar dėl Marakeš rezoliucijos, aš esu APP e atsakingas už šią rezoliuciją. Čia man yra svarbu, kad rezoliucija būtų paremta kuo platesniu mastu, kalbant tiek frakcijos, tiek komiteto požiūriu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į pramonės komiteto pasiūlymus, kurie taip pat parengti ir pritarint visai frakcijai ir visam komitetui. Mes tikrai jiems galime pritarti ir aš manau, kad jeigu būtų jiems pritarta, tai tada mes sulauktume ir bendro pritarimo plenarinėme posėdyje arba bent jau didelio pritarimo. Paryžiuje pasiekta tikrai didelės pažangos, diplomatinė prasme tai buvo didžiulis žingsnis pirmin, Ypač Prancūzija, kaip pirmininkaujanti šalis, pasirodė iš geriausios pusės ir pasiekė puikių rezultatų, bet prie to prisidėjo ir kitos valstybės. Tačiau e, turime aiškiai pasakyti, kad pastangos, kurios buvo matyti Paryžiuje, bus nepakankamos siekiant galutinių mūsų tikslų. Taigi esminis klausimas, kaip mums priartėti prie galutinio nusistatyto tikslo tai yra nepadidinti temperatūros daugiau negu pusantro laipsnio. Kol kas esame net neprieartėję prie dviejų laipsnių ribos, tai apie pusantro laipsnio kalbėti yra labai sudėtinga, kol neturime konkrečių priemonių, kaip, nustatė konkrečių priemonių, kaip mes to pasieksime. Ta padaryti galime tik tai bendromis pasaulinėmis pastangomis ir vienos ES tikrai čia nepakaks. Kitaip sakant, ES turi būti pasirengusi eiti toliau, ieškoti sąjungininkų ir jeigu mes jų nerasime, gali būti, kad rezultatas netenkins nieko. Po rinkimų Junktinėse Amerikos valstijose matysim, kokia bus situacija. Jeigu laimės Clinton, aišku, kad realistiška bus susitarti, Trumpo atžvilgių problema tik tai padidės. Kinija taip pat yra probleminė šalis, su ja irgi reikės tartis, todėl aš norėčiau pritarti visiems tiems pakeitimams, kurie susijęs su tarptautiniais susitarimais. EPP sunkiai galėtų pritarti pakeitimams, kurie siūlo vienašalius ES sprendimus. Aš manau, kad visa, viskas turi vykti tarptautiniu mastu, tarptautiniu lygmeniu. Žinoma, reikia sumažinti carbon leakage problemą, anglės dvideginio nuotėkio problemą ir sukūrus tokias mišrę sistemą galėtume turėti neblogą instrumentą. Pavėgėlių klausimas susijęs su neblogu kompromisu. Mes praeitais metais pasiekėme tokio kompromiso labai palanku būtų sukurti aišku teisinį statusą, atskirą teisinį statusą, ir dab, tačiau dabar tą padaryti būtų gana sunku, mes dar nematome kol kas galutinio galimo rezultato. Galbūt reikėtų paremti arba pirminį tekstą, arba 117 geolink pakeitimą. Uh, Dabar reikalauti teisinės nuostatos šiuo požiūriu um, yra sudėtinga ir plenarnėme posėdėje dėl to kiltų nemažai problemų. Rezoliucijos rengimo procedūra yra sudėtinga dėl to, kad labai mažai laiko. Reikėtų šiek tiek daugiau dėmesio skirti kompromisams, tačiau kitą savaitę jų dar nesitikima pastaboms dėl balsavimo, dėl atskirų balsavimų, balsavimų dalimis ir panašiai. Taigi tuos tų pasiūlymų mes laukime iki šiandien vakaro. Toks buvo pirminis sprendimas, vis dėlto aš siūlau terminą nukelti, kadangi ką tik grįžome iš atostogų ir dabar jau susidurėme su tokiais terminais ir uh, nespėjame susigaudyti, todėl aš siūlau nukelti bals šitų mm, pasiūlymų teikimo datą iki pirmadienio. Pasiūlymų dėl balsavimo atskirai, balsavimo dalimis datą iki pirmadienio vakaro. Nes e, kompromisų pasiekti tikrai šią savaitę nepavyks, jo labiau nepavyks to padaryti iki šiandien vakaro, o tai labai svarbu, kalbant apie uh, E, balsavimus ir prašymus balsuoti atskirai. Toliau. Anglės nuotėkis, žinoma, mums yra neprimtinas, mes norime to išvengti, tačiau mūsų politika turėtų išlikti ambicinga. Mes kartu su pramonės komitetu ir Ivobelėt parengėme bendrų pasiūlymų ir tikimės, kad didesnių pastangų, didesnės pastangos bus dedamos pastatų sektoriuje, Europos komisija teiks energetinio efektyvumo direktyvą ir per ją galima būtų to pasiekti. Parlamentas reikalauja 40 procentų energetinio efektyvumo mm, taryba ir komisija susitarė dėl 27 procentų reikalavimo, Na, mūsų pra, frakcijoje 40 procentų reikalavimas taip pat atrodo gana didokas. Mes dėl to suformulavome 122 pakeitimą. Čia būtų kompromisinis pakeitimas, tinkamas ir parlamentui, manau, ir priimtinas galbūt kitoms institucijoms, galinčioms padidinti savo nuostatą nuo 27 procentų iki gerokai didesnio skaičiaus. Taigi siūlau Jums atidžiai išnagrinėti 122 pakeitimą. Energetinis efektyvumas, jo didinimas būtų labai didelis postumis efektyvesniai klimato apsaugos nuo klimato kaitos politikai ir padėtų išspręsti anglės nuotėkio, didinio nuotėkio problemą, pastatų atnaujinimas renovacija būtų ir darbo vietų kūrimo prasme geras dalykas, padėtų ir pramonėje atsigauti. Taigi čia, čia reikia peržengti šiek tiek savo nu, tas pirminės nuostatas. 27 procentai yra per mažas skaičius, tačiau 40 procentų EPP ir kai kurioms kitoms institucijoms atrodo gerokai per didelis skaičius, todėl mes siūlome 30 procentų kaip pirminį skaičių, numatant ateityje 40 procentų reikalavimą. Tikiuosi, kad jūs paremsite šį pakeitimo pasiūlymą. Ačiū. Now... Dėkuoju. Kolegė Gerling, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Nedaug ką turiu pridurti, nes manau, kad visi daugmaž sutarėm dėl jūsų pranešimų, ypač kai kalbama apie ratifikavimą, patį ratifikavimą šio susitarimo. Uh, iš savo patirties ir savo valstybės patirties žinau, nors ten situacija šiek skirtinga, jog ateina tas momentas, kai reikia žengti žingsnį pirmin ir jeigu pažvelgtume į jungtinės karalystės politiką, tai ji yra ambicingesnė, platesnė užmojo aplinkosaugos požiūrį negu Paryžiaus susitarimas. E, būtent dėl to Junktinė karalystė nusprendė nepasirašyti šio susitarimo. Man atrodo, kad valstybėms narėms svarbiausias dalykas yra administracinis, galimybė kartu tvarkingai gerai dirbti. E, buvo kalbėta apie Segolenos Royal požiūrį į teisinius aspektus Na, nežinau, ar tai, ar tai patys tinkamiausi komentarai buvo. Aš manau, kad mes parlamente, ko gero, turėtume balsuoti už, nes mes esame parlamentarai ir turime prisimti jums tenkančią atsakomybę. Na, nenorėčiau pernelyg čia kalbėti apie valstybių narių individualų elgesį ratifikuojant ar ne šį dokumentą. Aišku, svarbu yra tai padaryti. <clears throat> Tačiau yra tokių valstybių, kurios ne, neketina to daryti, tiesiog taip jau būna. Dar kol kas nesame nusprendę dėl to, kaip bus dalymosi pastangos šiuo klausimu ir valstybių narių poziciją kartais galima suprasti. <clears throat> Nes jos nenori pasirašyti tol, kol pačios savo viduje nesusitarė <clears throat> dėl tam tikrų įsipareigojimų. Ne, nenorėčiau per nelik ilgai užimti jūsų laiko, bet manau, kad pranešimas yra geras ir teisingai paminėta viskas, kas jame yra. Turime raginti visus pasirašyti, tačiau ratifikuoti šį dokumentą, tačiau nenor, nenorėčiau sakyti, kad visus reikia varų varyti, mygti tiesiog ratifikuoti, nes tas susitarimas įsigalios bet kokiu atveju, tad man atrodo, taip, ko gero reikėtų vertinti visą šią situaciją. Antrasis pranešimas. Pritariu Pėteriui. Klimato kaitos rezoliucijos yra tokios, kad joms nagrinėti paprastai retai lieka pakankamai laiko. Jos pateikiamus vėlai rudenį, pavyzdžiui, arba, pavyzdžiui, prieš vasaros atostogas kaip ir dabar. Na, šiandien labai filosofiškai čia išvedinėjau viską, ar ne, kolegos? Bet manau, kad turėtume dar padirbėti, kad pasiektume kompromisu. Pavyzdžiui, Peter pasiūlė pakeitimą ir, man atrodo, man atrodo, galėtų jis būti tam pačiam puslapį, kuriame yra tas probleminis punktelis ir, man atrodo, viskas galėtų būti gerai. Man atrodo, mes turėtume parengti trumpą, galaustą, labai aiškę rezoliuciją. Nereikėtų daug žodžiauti šiuo atveju. Ir tai leis susitelkti, susikoncentruoti prie svarbiausių dalykų. Tiesiog, tai nelaikykime šios galimybės e, progą visiems išsisakyti, kas kam šauna į galvą. Tiesiog tek būna tas dokumentas trumpas ir koncentruotas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labiau pakalbėti apie valdyseną pereinant prie mažanglės ekonomikos. Čia kyla tam tikrų klaustukų. Be abejo, pozityvus scenarijus egzistuoja, kalbant apie tai, kad ES ekonomika nuolatos stiprėja, kad E, pereinama prie žanglės ekonomikos. Tačiau juk egzistuoja ir kitas scenarius, kai pereimas prie mažanglės ekonomikos vėluoja, kai jis nevyksta taip, kaip norėtųsi, gaila. Tačiau dabar mes to proceso nevaldome taip, kaip turėtume. O ir kol kas esame įsisukę į tą negatyvų scenarijų. Norėčiau kreipti sudėmėsi į pranešimą, kuris buvo paskelbtas šių metų vasarį. Ta padarė e, Europos sisteminės rizikos valdymo taryba. E, Po Paryžiaus sustikimo buvo paskelbtas sustiki, šis dokumentas, nedaug dėmesio dėl to sulaukė, bet pranešimas labai e, įdomus, aprašomi abu scenarijai, aprašomi pavojai to e, prastesnio scenarijaus keliami. Vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad sisteminė rizika finansinė rink, ir finansinėse rinkose ir CO2 turto vertinimas nėra tokie jau bereikšmiai dalykai. Aš pateikiau mūsų rezoliucijai porą pakeitimų. Pirmasis e, yra toks, kur Europos komisija prašoma yra atlikti sisteminės rizikos vertinimą susijusius tokiu staigiu perėjimu prie kito ekonomikos modelio ir kitas dalykas - pasiūlyti priemonės, kurios leistų sisteminės rizikos išvengti. E, Galime būtų imtis kokiu nors konkrečių veiksmų, tada aš ir kreipiuosi į Europos komisiją, kad būtų parengta nulio emisijų strategija Europos Sąjungai. Tuo būdu galėtume turėti aišku taką, kaip pereisime prie tos nulio CO2 iš metalų ekonomikos. Tai būtų ateities projektas, ateities planas, bet jis labai svarbus. O dabar priimame sprendimus, tačiau e, tie siūlymai, pažangų siūlymai atidėdami vis vėlesniam laikui. Norėčiau ir ekspertams priminti, kad prarandama daug finansiškai, ekonomiškai, e, prarandami tie pažangus dalykai, kuriuos būtų galima įdėkti jau dabar. Tad sakiau, pateiksiu du pakeitimus ir tikiuosi Europos komisija galės į mano iškeltus klausimus atsakyti. Ačiū. Thank you very much, Mr. Eichhout. Dėkoju, toliau panas Eichhout. Ačiū. Paryžiaus susitarimo ratifikavimo klausimu norėčiau pasakyti, kad tai truputėlį svarbiau negu kad mano Julie Gerling ES tai yra politiškai labai svarbus klausimas. Sakydami, kad mes esame klimato kaitos politikos lyderiai, turime prisijungti prie, turime būti viena iš pirmųjų valstybių ar organizacijų, kuri prisijungia prie tos konvencijos. Džiaugiuosi, kad komisija tą supranta ir pateikia atitinkamą pasiūlymą ir tą pasiūlymą pateikė labai greitai po to, kai ponas Junkeris apsilankė Japonijoje G7 susitikime, kur jam greičiausiai buvo pri, priminta, kad Europa turėtų veikti greičiau. Taigi čia komisijai pavyko pasiekti neblogų rezultatų. Manau, kad ir parlamentas galėtų dirbti šiek tiek greičiau, todėl aš e, labai džiaugiuosi, kad darbus dabar nudirbs ponas Lavyje, jis dirba greitai. Na, nesakau, kad jis visus klausimus sprendžia taip greitai, tačiau manau, kad šitą jums pavyks tikrai išspręsti labai sparčiai. Tačiau problema yra valstybės narės. Kaip žinia, kai pasakoma, kad kažką mes padarysime kaip įmanoma greičiau, tai dar nieko nereiškia, todėl kad gali būti labai skirtingai suveikti, suprasti šitą frazę. Jeigu pasakysite, kad aš kaip tik įmanoma greičiau tapsiu milijonieriumi, tai gali reikšti bet ką. Taigi, Junktinės Amerikos valstijos pareiškia, kad ir šiemet ratifikuos šiai susitarimą, Brazilija taip pat, taigi mes labai greitai judame link 55 valstybių, 55 procentų, kurių yra siekiami. Kokios mūsų perspektyvos? Galbūt ES valstybės galėtų tą padaryti jau šiemet, bet aš noriu paklausti, kaip jūs matote perspektyvą. Ar yra valstybių narių, kurias reikia šiek tiek pastumėti, būt, dirbti greičiau, nes žinom, kad tokių tikrai e, gali atrastis, nes kai kurios valstybės dirba ypač sparčiai. Nes ne, kai kuriuose valstybėse yra pakankamai politinės valios ir galbūt išskyrus tik tai Belgiją, kurioje daug regioninių parlamentų dar turės viską ratifikuoti, procesas galėtų užsitęsti. Bet net ir čia galime. E, tikėtis rezultato. Taigi politinė valia yra labai svarbu. Dabar Marakešo rezoliucija. Labai svarbu, kad Marakešo konferencija būtų kaip, suvokiama kaip e, veiksmų planas prieš 2020. Nes iki 20 metų reikės daug nuveikti ir aš manau, kad mums ES reikėtų čia būti veiksmingesniems veiksmai iki 20 metų turėtų būti nuspręsti Marakeš. Ir kai kas sako, kad IKAO susitikimas irgi įeina į tą pre 2020 veiksmų planą. Bet kuriuo atveju nenorėčiau taip sumažinti to plano reikšmės, apsiribodamas tik tai IKAO. Žinom, kad planai, kuriuos mes, dėl kurių mes derame, deramės, nėra pakankamas dalykas. Jų prieimimas iš esmės neprisidės prie Paryžiaus tikslų įgyvendinimo. Mums nereikia daugiau tyrimų, jau jų yra pakankamai padaryta. Aš noriu paraginti komisiją pateikti iki 18 metų konkrečius planus, konkrečius ir daug toliau siekiančius planus negu lygi šiol. Mes žinom, kad dabartiniai planai, kuriuos teikia valstybės, yra nepakankami. Ir aš manau, kad jeigu Europa nepateiks ambicingesnių planų, tai kuri šalis jau, kuri valstybė pasaulyje gali tą padaryti. Taigi raginu komisiją kuo greičiau teikti nacionalinius ar reikalauti pateikti nacionalinius planus. Dabar dėl plano sumažinti anglės teršalus iki 50-ųjų metų. Tas planas yra pasenęs. Netgi jeigu susitaikytume su dviejų laipsnių padidėjimu, vis tiek tas planas yra pasenęs ir netinkamas. Mes turime pateikti naują kelio planą iki 50 metų, kaip sumažinti išmetalus. metalus Ir aš tikiuosi, kad jau ši komisija imsis šio darbo ir neužkraus visko kitai komisijai, nes tai reikštų, kad e, komisija tarsi ir apsiriboja tiesiog tuščiai žodžiais ir nenori dirbti savo tiesioginio darbo namuose. Dabar dėl to 122 pakeitimo, kurį pateikė Peter Lyse. Peteri, man labai gaila, bet tu savo kovą pralaimėjai jau ne vieną kartą tuo pačiu klausimą. 40 procentų yra tikslas, tu mėginai sumažinti tą tikslą per įtrę pranešimą, bandai dabar prastumti tą patį čia. Aš aišku labai gerbiu tavo nuoseklumą ir tikslo siekimą, bet būk e, sažiningas šiame komitete prašyti komiteto e, sumažinti tokį tikslą, kai to jau vieną kartą nepavyko padaryti kitame komitete, pramonės komitete, na, tai tiesiog naivu ir nelogiška. Mes aišku, kad patvirtinsime 40 procentų tikslą ir aš aišku suprantu, kaip Peter Lyzė reikia surasti kompromisą tarp frakcijos ir parlamento. Bet šiuo požiūriu parlamento dauguma susidarys ir be EPP pritarimo, taip kad dėja nepavyks tą pasiekti savo tikslų. Ačiū. Ar ponas Efronte nori pasi... žodžio? Prašau. Dėkuoju. Dėl ratifikavimo aš taip pat norėčiau pakviesti, kaip ir pirmininkas, dėti pastangas, kad ratifikavimas vyktų kaip galima greičiau. Aš nepritariu tam, kas buvo kolegų pasakyta, jog iš tikrųjų nereikia skubėti. Iš tikrųjų mes turime skubėti. Nežinau, ar ES valstybės narės turi laukti, kol ratifikuos ES, ar ES e, turi ratifikuoti nelaukdama valstybių narių. Šiaip ar taip turime skubėti ratifikuoti. Pastaraisiais mėnesiais mes matėme, jog buvo naujų mokslinių publikacijų, ten buvo remiamasi kitais modeliais, nelinijiniais e, modeliais, nes e, tie nauji modeliai rodo, jog galimi scenarijai iš tikrųjų kelia e, didelį susirūpinimą ir dėl pokyčių greičio, ir dėl pokyčių turinio. Todėl turime, kaip galima greičiau, uh, viską padaryti, priimti teisėkuros priemonės būtinas ir ratifikuoti tą susitarimą, todėl kad iš tikrųjų yra daug nerimo. Dėl e, pranešimo paties, tai e, turbūt galiu pasakyti, jog pranešimas yra pakankamai išsamus ir gilus, yra apie 200 pakeitimų, pateikta, tai rodo, jog šiai temai skiriama daug svarbos, kadangi tai yra horizontali tema, kuri yra svarbi praktiškai e, visiems, visiems ir, ir komitetams. Aš tik tai nesupratau, kaip bus siekiama kompromisu ir kaip bus pasiekti tie kompromisai, turint omenyje ir, ir grafiką, nes turime balsuoti kitą savaitę šito klausimu. Na, o dėl paties uh, pranešimų, tai e, dar e, nagrinėsime pakeitimus. Mano nuomonė, mums e, sunkumų kelia mainstream aspektas, ETS mechanizmas, kuris niekad gerai neveikia ir, turė, ir, ir jo turėtų būti atsisakyta, užuot bandžius gilinti uh, Toliau dėl e, iš metalų lygio. Tai e, dėl ekonominės e, krizės ir atsinaujinančių šaltinių naudojimo tai gali būti e, sumažinta, tačiau iš metalų mažinimas tikrai nėra ETS nuopelnas. pat e, kalbant apie priemonės siekiant e, sušvelninti klimato kaitos pasiekmes ir emisijų pasiekmes, numatytas mechanizmas yra nepakankamai veiksmingas ir tūlintis paslėptų problemų. Turėtume numatyti privalomo pobūdžio tikslus įvairiems sektoriams, fiksuodami konkrečiai E, atsinaujinančių šaltinių e, procentą. Taip pat e, galima kalbėti apie naujas technologijas, kurios leidžia sumažinti išmetalus. Turėtume taip pat teikti daugiau dėmesio toms emisijos, emisijoms kurios e, yra generuojamas in, in, intensyvios gamybos. Galėtume taip pat renkti informacinės kampanijas, tai galėtų duoti įdomių rezultatų. Ir aišku, turime šiaip ar taip dėti pastangas, kad pasiektume tų tikslų, kuriuos tikimės pasiekti. Dėkuoju, ponas Brandin. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Brandin. Norėčiau iškelti tam tikrus įdomesnius aspektus e, klimato kaitos diskusijoje. Kai kurios pramonės šakos e, išmeta daug CO2, ten įtampos daug, tačiau yra kitų sektorių, kur irgi CO2 daug išmetama. Bet e, regis jos nepastebimus dėl to. Žemės ūkis, pavyzdžiui, ir žemės naudojimas. Kaip mes dirbame žemę, kaip mes ją naudojame, tai turi didžiulės įtakos e, emisijoms. Tad manau, kad būtina šį veitą pagerinti šios rytyje. Tai galėtų padėti išmesti mažiau CO2. Galbūt dėl to, kad žemės ūkis yra tas rytis, kuris nėra toks patrauklus, apie tai kalbama mažiau, bet pavyzdžiui, e, jeigu netinkamai dirbame žemę, CO2 iš metalų yra daug daugiau žemės ūkija. Manau, kad būtina apie tai kalbėti, tačiau apie žemės ūkį, kai diskutuojama apie žemės panaudojimą, netiek daug tas aspektas iškeliamas. Tuo tarpu, kai kitur CD išmatalai pastebimi iš karto. Manau, kad žmonės turi suprasti, diskutuojant apie Paryžiaus sustarimą, kad miškininkystė irgi vaidina labai reikšmingą vaidmenį kovojant su CO2 išmetalais. Taigi ES lygmenių 10-20 procentų CO2 iš metalų galima būtų kompensuoti turint reikiamus miškų plotus, juos sodinant. Statybos pramonėje vėlgi galima būtų uh, E, padaryti viską, kad CO2 iš metalų būtų mažiau, kad būtų galima CO2 panaudoti, e, surišimo būdu jį laikyti. Ir mes manome, kad statybos, kai statomi būstai, kai statomi didesni pastatai, plačiau reikėtų naudoti medį. Tai taip pat padėtų išmesti daug mažiau CO2, nes medžio naudojimas savaime veiktų kaip CO2 surišėjas. Tačiau kol kas miškininkystė ir žemės ūkis yra tie sektoriai, apie kuriuos šiuo aspektu kalbama mažiau, bet juk dar ne per vėlų iškelti ir šiuos aspektus, jeigu norime sėkmingai kovoti su klimato kaita. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Prieš baigiant diskusiją šiuo klausimu, išklausykime ponios Barton iš Europos komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną gerbiamiems komiteto nariams, labai malonu dalyvauti posėdėje ir girdėti, kokia įdomi vyksta diskusija e, dėl rezoliucijos projektų ir Paryžiaus sustarimo ratifikavimo. 222 pakeitimai jau buvo pateikti, kiekis jų tikrai įspūdingas. Galbūt tris dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, nėra jokių abejonių dėl to, kad Paryžiaus sutarimas buvo didžiulis žingsnis pirmin. Džiaugtis tuo reikia, didžiuotis tuo reikia. Tai iš tikrųjų buvo proveržys, kalbant apie daugia šalę valdyseną šio klausimu. Europos Sąjungos lygmenių kai buvo imtinas, imtas žingsnių Europos komisija, paskelbė savo komunikatą, jau kovo mėnesį ten buvo pripažįstama būtinybė kuo greičiau ratifikuoti šį sustarimą. Paskui buvo pateiktos tarybos išvados, kurių e, svarbiausia mintis irgi yra ta, kad sveikinamas komisijos žingsnis ir raginamos, raginam Europos komisijos ir atsivės narės kuo greičiau tą sustarimą ratifikuoti kad susitarimas galėtų kuo greičiau įsigalioti. Aš manau, kad visa tai nutiko štai e, per tą laikotarpį, apie kurį kalbame ir mes matome, kad e, yra stengiamasi pasiekti kuo greitesnio ratifikavimo šio dokumento. Mes visos institucijos turėsime dirbti kartu, taip pat ir valstybės narės, kad tai įvyktų. Ponas Eikaut uždavė klausimą dėl valstybių narių elgesio ir atskirų procedūrų. Yra konstituciniai reikalavimai kai kuriuose valstybėse narėse, kuriuos, kurių jos turi laikytis. Galiu pasakyti, kad visos 28 valstybės 2016 metų pabaigoje nebus pasirengusios ratifikuoti šį sustarimą. Tokia yra realybė. Turime taip pat žvelgti ir į mūsų partnerius iš ES išorėje ir viduje. Reikės dar tam tikro politinio pamastymo, kaip elgtis, kaip žengti pirmin, kaip paspartinti nacionalinius procesus. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti, yra štai koks. Be abejo, e, be abejo, tarptautinis spaudimas E, didėja, mes tikimės, kad ir Kinija, ir Junktinės valstijos e, netrukus paskelbs apie Paryžiaus sustarimo ratifikavimo dokumentų deponavimą. E, Stengsime irgi, kad tai vyktų kuo greičiau. Kai kas mano, kad 49 valstybės jau yra nurodžiusios, kad jos yra pasirengusios Paryžiaus sustarimą ratifikuoti iki Marakešo susitikimo. Tad štai mes ne, nesi, manome, kad nebus leidžiamasi mažiau negu 55 procentų emisijų riba. Mes e, turime pagrindo tokiam pasitikėjimui ir būsime nuoseklus. Sakysime, kad ratifikavimas jau yra didžiulis žingsnis pirmin. Tai rodo, kad egzistuoja bendras siekis įgyvendinti Paryžiaus sustarimą, tačiau ratifikavimo aktas E, vien tik ratifikavimo, e, ratifikavimas to akto neatneš reikiamų transformacijų, reikiamų pasikeitimų. Turime dirbti aktyviai, kad pasiektume reikiamų tikslų. Taigi nacionalinės priemonės pirmiausia paskatins reikiamą, reikiamus tos pasikeitimus. Europos Sąjunga tarptautinių požiūrių regisi e, neatsilieka ekonominės, e, kalbam apie ekonominės veiklas, kurios srities siekiama mažinti CO2. Nepriklausomai nuo to, kas buvo ratifikuota ir deponuota iki 2016, mes esame pasiruošę savo tikslų siekti. Na ir paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su įvairiomis strategijomis. Kaip žinote, Paryžiaus sustarime visos šalis yra e, iki 2020 metų raginamos pateikti e, savo strategijas. E, na, iš tikrųjų, čia yra kalba apie tam tikrus, apie strategijas susijusius su tam tikrais ekonomikos modeliais. Tai nėra labai paprasta, tiesiog. Tad e, kviesime valstybės iki 2050 apimti laikotarpį savo strategijos iki 2050 metų. Tam reikės nulai, nuolatinio dialogo palaikymo, kad tai būtų pasiekta, kol kas jokių modeliavimų, jokių bandymų šią kryptim nėra. Tiesiog yra band, bus bandoma siekti nulio e, laipsnio tikslo. E, tos strategijos bus labai svarbus elementas, kuris galbūt padės suinteresuotiems subjektams atlikti reikiamus parengiamuosius darbus, kad būtų lengviau pereiti prie šių naujų tikslų. Noriu padėkoti komiteto pirmininkui ir visam komitetui už tai, kad procedūra vyko taip sparčiai. Tai yra, manau, pavyzdinis E, atvejais, kai dirbama greitai ir efektyviai, tad aš tikiuosi, kad taryba savo diskusijas taip pat vykdys kuo greičiau, e, sekdamas, sekdama e, parlamento pavyzdžių ir tikiuosi, kad rugsėjo 8 dieną balsavimas tvarkingai vyks. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. O dabar noriu pasakyti, kad Paryžiaus sustarimo ratifikavimo dokumento e, pakeitimus galima teikti iki rytaus dienos 12 valandos, o balsuosime rugsėjo 8. Dabar rezoliucija dėl Marakešo. Galime iki pirmadienio 8 valandos atidėti pakeitimų teikimą ir bus balsuojama taip pat rugsėjo 8 dieną. Plenarnėme posėdėje planuojama balsuoti spalio mėnesio pirmoje sesijoje. Šį klausimą nagrinėti baigiame. Vicepirmininkui perduosiu pirmininkavimą. Prašom kolegą perimti pirmininkavimą. Ačiū. Voilà, chers collègues, donc, euh, euh, c'est... Mėly kolegos, man labai malonu vėl dirbti su jumis kaip pirmininkui per tą likusią valandą. Dabar turime pereiti prie ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano. Ir iš karto žodis panašiai Catherine Berder. Dėkoju pirmininkė. Prieš pradėdama kalbėti apie pranešimą, noriu pasakyti, ką mes kalbam apskritai. Tai yra kriminalinis nusikaltimas. Ir čia sukasi dideli pinigai ir pardavimai atliekami dažniausiai didelių kriminalinių grupuočių. Ir tie, kurie par... užsiema priekybą žmonėmis, užsiema paprastai ir priekybą laukinės gamtos objektais, gyvūnais ir augalais. Taigi laukinė gamta yra išnaudojama nelegaliai kriminaliniai veiklai. Tai yra grėsmė daugybei rušių gyvūnų ir augalų rušių mūsų planetoje. Tai yra ir, teis, ir teisės viršienybės principo, ir žmogaus teisų pažeidimas, tai yra grėsmė ekosistemoms, mažoms bendruomenėms. Uh, ir daugybė kitų problemų yra susijusių su šia kriminalinė veikla ir apskritai jų veikla gali pakengti visos planetos gyvybingumui. Pradėjus dirbti naujai komisijai, mes kartu su kolega Kainen, Foster, Žavo, Pok, Afronte ir Stefan Eka įsteigėme darbo grupę, kuri pradėjo dirbti su šią temą. Ir mes privertėme komisiją pateikti laukinės gamtos veiksmų, išsaugojimo veiksmų planą. Mes buvome susitikę su labai daug suinteresuotų asmenų, dalyvavome daugybėje susitikimų ir tikrai labai raginome komisiją pateikti tą veiksmų planą. Norėjau, norime padėkoti ir komisarui, uh, ir e, jo visai komandai už labai sparčiai atliktą darbą, už pateiktą veiksmų planą. Planas yra ambicingas, bet ir kaip ir kiekvienas planas, neaišku, kaip jis bus įgyvendinamas. O būtent ir įgyvendinimas ir yra esminis dalykas. Mes, žinoma, remiame komisijos veiksmų planą, bet norime jį ir papildyti. Ir papildyti štai kaip. Devintasis punktas. Valstybės narės turi taikyti šį veiksmų planą koordinuotai visuose srityse. Mes tą galėsime padaryti tik tai tuomet, jeigu veiksime skaidriai ir jeigu visos valstybės narės teiks ataskaitas kad tai nebūtų tik taip, kaip aplinkosauginis klausimas sprendžiama. Tai yra ir kriminalinis, ir nusikalstamumo klausimas. Tai susijęs su ekonomika, su sienų kontrolė, su policijos veikla ir kitomis sritimis. Todėl visi žinome apie dramblio kaulą, apie tai, kaip jis yra išgaunamas. Ir mes žinome, kad dramblių populiacija sumažėjo Afrikoje dar 30 procentų per pastaruosius du metus. Tai yra tragiška. Bet kalbam ne tik apie tai, kalbam apie augalus, apie gyvūnus, apie gėlės, apie jūrų gyvūnus ir įvairiausius, vyriausias rušis pasaulyje, kuriamis prekiaujama nelegaliai ir žalojamos ekosistemos. Yra numatyta uh, E, labai didelę įtaką ekonominiai veiklai. Ir, ir man kalbama daug apie, apie mados industriją, apie priekybą gyvūnais ir panašiai. Taigi savo ataskaitą, savo pranešimo projekte aš e, kviečiu įsteigti koordinatoriaus šioje srityje poziciją. Dažnai man buvo sakoma, kad veiksmų planas parengtas pagal kovos su priekyba žmonėmis veiksmų planą. Ir uh, Mes manome, kad reikia sutelkti įvairių direktoratų pastangas, įvairių ekspertų komisijoje pastangas Bet tam, kad tos pastangos būtų sutelktos, turi būti vienas ofisas arba vienas asmuo, kuris jas e, suvienytų, kuris apjungtų jas ir kad galėtų ir valstybės narės, ir institucijos kreiptis į vieną asmenį ar vieną skyrių. Manau, kad mes galėtume čia pasitelkti taip pat kovo su priekybo žmonėmis skyriaus pavyzdį. Korupcija yra dar viena problema ir mes turime pakank, skirti pakankamai lėšų, kad būtų su tuo kovojama. Nusikaltimai šioje srityje yra vykdomi organizuotai ir tai yra stambaus masto nusikaltimai ir tai susiję su tarptautinė priekyba, su kitais, kitais e, kitomis sritimis. Daug kur mes kalbam ne tik tai apie prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais iš ne ES šalių, bet kalbam ir apie ES šalis. Žodžiu, čia pasienio kontrolė yra labai svarbus dalykas, kadangi gyvūnai ir augalai patenka į mūsų šalis per sienas ir jų kontrolė, jų e, šitos neteisėtos veiklos suvokimas yra labai svarbus dalykas ir pasienio darb... apsaugos darbuotojų požiūriu. Jie turi būti mokomi, jie turi būti mokomi atpažinti, surasti, atsekti e, tokią nelegalią prekybą. Taigi veiklą reikia vykdyti ir kilmės valstybėse, ir tose valstybėse, kurios yra tokios prekybos tikslas ir pasienyje. Taip pat mums reikia stebėti, kaip vykdomas veiksmų planas, koks yra jo įgyvendinimo laipsnis, taigi apie tai irgi yra vienas punktas. Valstybės narės turi pateikti ir savo nacionalinius veiksmų planus. Gerai, kad turėsime europinį veiksmų planą, bet nacionaliniai planai taip pat yra reikalingi, jie turi užtikrinti apsaugą vietos mastu. Ir jeigu bus vien, įsteigta viena koordinatorius pareigybė, tai bus lengviau apjungti, bus lengviau kontroliuoti valstybių narių veiksmus, derinti juos ir panašiai. Taip pat reikia ir įgyvendinimo pajėgų. Reikia padėti Europolui šiuo požiūriu. Nes mano, todėl mano pranešime aš siūlau Europolė įsteigti atskirą skyrių, kuris užsimtų priekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, nelegalia priekyba ir jos kelių užkirtimų jai. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad tai yra rimti kriminaliniai nusikaltimai ir kol kas nėra teisinio pagrindo juos laikyti tokiais. Todėl Europolas negali imtis konkrečių veiksmų. Tai ta, turi padaryti taryba ir valstybės narės. Europolui reikia, sus, reikia skirti pakankamai informacijos, reikia keistis informaciją tarp valstybių narių, reikia teikti informaciją Europolui iš valstybių narių, žvalgybinę informaciją. Ir kovoti su tokio lygio, tokio masto nusikalstamumu galime tik tai sutelkę pastangas. Reikia įkurti tokį strateginį tinklą, apimantį Europos Sąjungą kaip organizaciją ir atskiras valstybės narės. Kalbant apie įgyvendinimą, reikia pasi, pagalvoti ir apie teismą. Kai kuriuose valstybėse šie e, nusikaltimai yra apskritai nebaudžiami kitose valstybėse, egzistuoja griežti teisės aktai, kaip jūs nubausti, tačiau reikėtų tos veiksmus suderinti. Veiksmų plane, komisijos veiksmų plane visa tai yra numatyta, tačiau mes turime užtikrinti, kad tie numatyti dalykai iš tikrųjų būtų įgyvendinti. Čia parlamentui tenka labai svarbus vaidmo. taisyklės užtikrina tam tikrų rūšių apsaugą tarptautinę prasme, bet kai kurios, kai kurios rūšys, kurios jau beveik yra išnykę, nepatenka į citės apriepti. Kai kuriuose šalise aplinkos saugos nuostatos, įstatymai ir teisės aktai yra labai geri ir griežti. Bet kai išveža, koks nors gyvūnas išvežamas iš to šalies nelegaliai, jis nėra saugomas kitose šalise Amerikoje, sakykime, yra tokie griežti apsaugos teisės aktai tam tikroms rūšims. Jeigu kažkokia rūšis, saugoma rūšis, patenka į ES teritoriją, bet tai nėra citės minima rūšis, tai valstybėse narėse nėra jokios galimybės tuos asmenys, kurie tos rūšis perka, nei sulaikyti, nei kažkaip atsekti, iš kurios yra kilę nei nubausti kaip nors e, suinteresuotus asmenys, e, nes nėra tam teisinio pagrindo. Taigi čia taip pat turėtume imtis e, aktyvaus vaidmens. Pranešime sakoma, kad labai kad prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais labai palengvėjo dėl internetinės prekybos plėtros. Būtent ne, internetu yra labai dažnai platinama nelegali nelegalūs produktai, nelegalūs augalai ir gyvūnai. Ir reikėtų įtraukti ir finansinio sektoriaus priežiūros priemonės, kad galima būtų atsekti pinigų srautus ir tuos, kurie parduoda ar perka neleistinus produktus ar objektus. Na, žinoma, dabar reikės ieškoti visų, ko mums trūksta viso ir bandyti suderinti terminologiją. Taip pat mes turime pasižiūrėti ir į problemas, realias problemas, kas, važiuoju, atsitinka su tais augalais ir gyvūnais, kurie yra e, sulaikomi kur, ir nustatoma, kad tai yra neleisinos rūšys, kas tada juos saugo, kaip su jais yra elgiamasi, visi šie klausimai turi būti sprendžiami, reikia pasitelkti šal, tų šalių, kurios kažką yra nuveikę šioje srityje patirtį. Kalbėjom ką tik apie Paryžiaus deklaraciją, kalbėjom apie e, oro transportą, kuris yra, sakykime, vienas iš esminių kelių, kaip nelegali, nelegalus gyvūnai ir augalai, saugomi gyvūnai ir augalai, nykstančios rūšis patenka į mūsų šalis. Taigi su jomis taip pat reikia bendradarbiauti. Tam mums reikia aiškių apibrieščių, tarptautinių apibrieščių, apie ką mes kalbam, kas tai yra per tem, tema, kas ta laukinė gyvūnyje ir augalyje ir kokios rūšys yra laikomos e, saugomomis. Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko sutelkti tokią grupę e, entuziastingų parlamentarų, kad yra puikių šešėlinių pranešėjų ir šiaip suinteresuotų asmenų, kurie padeda man renkti uh, tą pranešimą. Mes dar susitiksime ne vieną kartą. Labai džiaugiuosi, kad jūs teiksite pakeitimus ir bendradarbiausime tuos pakeitimus svarstydami ir tikiuosi, kad galėsime pateikti galutinį pranešimo tekstą laiku. Ačiū. Ačiū gerbiamai pranešėjai už visus paaiškinimus ir komentarus dabar. Suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, ponia Petyr, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Esu EPP šešėlinė pranešėja, dėkoju poniai Berder už puikų pranešimo projektą, ačiū už įdėtas pastangas e, rengiant pranešimą bendradarbiauti su visom suinteresuotom pusėm, su šešėliniais pranešėjais. Vyko konsultacijos su ekspertais, su uh, su, su, su šio, šiai sėčiai atstovaujančiai žmonėm. Ir mes turim progą ten dalyvauti ir mes matome, kad ši problema svarbi ES, kadangi trūksta administracinių gebėjimų kai kuriuose šalise kovoti su šia problema. Trūksta ekspertų, trūksta inspektorių. Taip pat trūksta keitimus informacija ir tarp valstybinio bendradarbiavimo tarp kompetentingų institucijų ES valstybėse narėse. Manau, kad šį aspektą turime sustiprinti pranešime. Noriu į du straipsnius atkreipti dėmesį, kurie man atrodo labai svarbus. Pranešėjai apie tai jau šiek tiek kalbėjo. 19 straipsnis yra susijęs su priekybos sustarimais. Manau, kad tas straipsnis yra realistinis, patenkinamas ir nereikia jo labiau plėsti. Tai bent jau mano APP. Nesena mūsų patirtis nagrinėjančios klausimus, reguliuojant prekybą tarp ES ir Vietnamo, rodo, kad taip dirbti yra geriausia. Tokio, pavyzdžiui, reikėtų ir ateityje laikytis. 21 straipsnis yra susijęs su tarptautinė faunos ir floros rūšių prekyba. Tai yra reikalingas straipsnis, taip kaip jis suformuluotas, suteikia daugiau saugumo juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių užsima egzotinių rūšių prekyba. Šis straipsnis reikalauja, kad būtų teikiama informacija, kad būtų užtikrintas tinkamai gyvūnų statusas valstybėse, iš kur atvežami gyvūnai. Tam reikalingi sąrašai, kurie būtų sudaryti pagal CITES reikalavimus. Tai yra bendro rūšių sąrašai, kurie taikomi visame pasaulyje. Jeigu norime siekti dar daugiau negu ta pasaulinė sustapa tvarka, turime taip pat nepamiršti užtikrinti ir juridinį saugumą. Kolegė Birder pranešėja susitelkė prie svarbiausių dalykų, o būtent užkirsti kelią nelegaliai laukinių gyvūnų ir augalų prekybai. Ir manau, kad viskas yra labai aišku ir belieka tik pasveikinti pranešėją. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis kolegiai Meljor. Aš taip pat dėkoju pranešėjai už puikų ir gerai subalansuotą, bet vis dėlto pakankamai ambicingą pranešimą. Esu tikra, kad ne tik frakcijoje, bet ir visame parlamente galėsime patvirtinti tokį pranešimą, kuris bus aiškus ženklas ir didelis žingsnis pirmin, kovojant su nelegale priekyba laukinė gamta. Norėčiau paminėti tris punktus ir juos komentuoti detaliau. Manau, kad be ES valstybių narių geros valios mes nieko nepasieksime. Ir todėl tarybos išvadose, nors ir minimas šis veiksmų planas ir, sveikinim, ir jis sveikinamas, nėra jokių konkrečių pasižadėjimų skirti finansų ar skirti personalo, kovojant su šia problema. Taigi aš manau, kad tai bus problema, nes kitaip mes negalėsime užkirsti kelio negaliai, nelegaliai priekybai, neturėdami papildomų lėšų. Mano šalyje, Bundestage, Birželio pabaigoje vyriausybinė koalicija priėmė rezoliuciją šiuo klausimu ir galiu daryti išvadą, kad e, problema vis labiau pripažįstama ir kitose valstybėse narėse. Tikiuosi, kad tą padarys ne tik mano šalis, bet ir kitos šalys. Pone Bėda taip pat minėjo, kad trūksta teisinio reglamentavimo Europos Sąjungoje taip kaip ši problema yra reglamentuota Junktinėse Amerikos valstijose pagal leisiai teisės aktus, taip turėtume elgtis ir mes, kad negalėtume importuoti neleistinų rūšių, tų rūšių, kurios yra saugomos savo kilmės šalyse, tačiau nėra įtrauktos į citės sąrašus. Be to reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad rūšių apsaugos reglamentas būtų taikomas labai konkrečiai, labai tiksliai ir realiai valstybėse narėse. kai kalbam apie laisvosios priekybos susitarimus su ES, tai dažniausiai nustatome kitus prioritetus. Tačiau reikėtų reikalauti, kad ateityje, kalbant apie priekybos susitarimus, būtų skiriamas dėmesys ir priekybai laukinė gamta. Tas pats pasakytina ir apie Junktinio Amerikos, Junktinio Amerikos valstijų priekybos susitarimą, TTIP, nors aš tai nematau didelių galimybių dėl jo dabar susitarti artimiausių metų ir pritarti jam, bet jeigu tos dėrybos bus tęsiamos ir toliau, tai reikia e, įtraukti saugomų rūšių priekybos klausimus ir į šį susitarimą, tam, kad galėtume tą apsaugą užtikrinti ateityje ir tos rūšys neišnyktų. Taigi tokie būtų mūsų pagrindiniai punktai ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus labai sėkmingas. Dėkuoju, ponė Miljor. Dabar žodis ponė, ponui Demešmeker. Dėkuoju, mėly kolegos. Jau nebe vienerius metus Europos parlamentas pabrėžia tokio veiksmų plano svarbą neteisėta prekyba laukiniais e, augalais ir e, gyvūnais, mažina rušių įvairovę. Nuo 14 metų daugiau negu 20 tūkstančių dramblių žuvo dėl tokio brakonieriavimo. Neteisėta prekyba turi taip pat katastrofinių ir kitų pasiekmių. Milijardai eurų per šią prekybą patenka į nusikaltelių kišenės. E, visa ši veikla didina nestabilumą, mažina saugumą, neteisėta prekyba įgyjo labai didelį mastą. Nuo 89 metų jos apimtis padidėjo tris kartus. Mes turime kovoti su tokiomis nusikalstamomis veikomis, turime turėti labai uh, aiškę poziciją, aišku planą, siekdami užtikrinti saugumą visų šių augalų ir gyvūnų rušims. Erbas e, sąjunga turi veikti, kad e, tokia neteisėta prekyba, kelinti pavojų retoms rušims, išnyktų. Tad e, pasiūlytas planas yra pakankamai teigiamas planas. Pagrindinis iššūkis, mano nuomonė, yra pasiekti, kad e, tas planas būtų veiksmingas. Reikia tikrinti jo įgyvendinimą, tikrinti egzistuojančių teisės aktų e, laikymasi, remtis gerąją praktiką taip pat. Aš manau, kad e, geroji praktika turi būti viena iš krypčių ir ES turi taip pat tikrinti šio veiksmų plano įgyvendinimą. Man atrodo, jog šio planu mes nusinčiame tinkamą signalą, tai gera pradžia. Mm, pranešimas šito klausimu yra taip pat geras, jis pabrėžia pagrindinius e, aspektus. Aš e, ateiksiu tam tikrą skaičių pakeitimų, kuriuose išsakysiu man rūpimus aspektus. Dėkoju. Ponas Taylor. Well, thanks very much, Chair. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Ko gero turėčiau sakyti, kad man iš tikrųjų džiugu matyti tokį pranešimo turinį. Džiugu matyti sieki pakeisti dabartinius teisės aktus tam, kad būtų galima uždrausti prekiauti saugomomis rūšimis kilmės šalise. Dažnai gyvūnai yra gaudomi trečiosiuose šalyse, tokie gyvūnai ir paskui atvežami į ES ar kitur. Ketrin teisingai e, paminėjo, kad reikia žvelgti į panašius teisės aktus egzistuojančius JAV E, Amerikos leisi teisės aktas, čia mums galėtų pastarnauti kaip pavyzdys. E, nevyriausybinės organizacijos ir kitos struktūros yra atlikusios daug studijų ir, man atrodo, turėti Europos veiksmų planą kovai su nelegale prekyba e, gyvūnais yra labai svarbus dalykas. Būtina kovoti su pasauliniu mastu įsigalėjusią korupciją šioje srityje. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad būtų gyvendinamos nacionalinės priemonės ir e, kad jos būtų gyvendinamos visais lygmenimis. Nus, organizuotas nusikalstamumas. Na taip, taip. E, čia e, problema egzistuoja. Reikėtų, kad organizuoti nusikalstėliai sulauktų atkirčio, nes jie yra gerai organizuoti ir smarkiai įsitraukia į šią sritį. Manau, kad būtina rasti reikiamų resursų, kad būtų galima įgyvendinti užsikeltą veiksmų planą. Na, džiaugiuosi diskusiją, e, ką daryti su laukiniais gyvūnais, kurie yra konfiskuojami, paimami, e, kai jie išgelbstimi. Pilietinės visuomenės organizacijos irgi kelia šį klausimą. Kaip stebėti šį procesą? E, Europolo vaidmuo taip pat turėtų būti išplėstas šioje srityje, kad e, atsirastų, pavyzdžiui, atitinkami padaliniai kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Prekybos klausimai. Prekybos susitarimai. Dabar apima tokius dalykus kaip skyriai susiję su sąžininga prekyba, su, su, su, su skaidrumu šioje srityje. Apie tai kalbama prekybos sustarimuose. Tad reikėtų šito irgi nepamiršti ir reikėtų čia irgi numatyti tam tikrą įsitraukimą tų, kurie atsakingi už tarptautinių prekybos sustarimų įgyvendinimą. Ačiū kolegiai Katrinai už E, parengtą dokumentą ir puikia šių diskusijų pradžią. Ačiū ponui Taylor, ponui Afronti žodis, prašau. Gracias, prezidentė. Dėkuoju, ponia Pimėgelė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, nepaisant to, kad e, nepaisant e, pranešimo lakoniškumo, jisai yra pakankamai išsamus ir labai aiškus, jis apima praktiškai visas temas, kurios yra svarbios. Aišku, yra daug e, kalbėta apie tas jautrias temas ir turime veikti greitai. Mes e, išnagrinėsime tos pagrindinius e, aspektus ir pateiksime pakeitimų. Penktas punktas, kur kalbama apie informacinę kampaniją, mums atrodo esminės svarbos dalykas, galime kalbėti apie sankcijas, apie standartus, apie kontrolę, tačiau jeigu mums pavyktų pakeisti elgesį, pakeisti e, elgesį kultūrą tiek kilmės valstybėse, tiek kitur, tai tuomet išspręsim tas problemas, nes pašalinsim e, priežastis, todėl tai yra labai svarbu. Taip pat norėčiau pabrėžti, kitą aspektą, kuris galbūt e, atrodo ne ypač svarbus, tačiau iš tikrųjų yra pakankamai svarbus, tai yra e, e, nesąmoning, nesąmoningi, e, nesąmoningos neigiamos pasiekmes ar neigiama veikla, pavyzdžiui, turistų veiksmai. Ir čia taip pat reikėtų informacijos kampanijos, e, kad turistai būtų informuojami, jog tam, tam tikro tipo suvenyrai gali būti neteisėti ir kad e, tai e, yra susiję su retais gyvūnais. Tad e, čia gali atrodyti netoks svarbus aspektas, bet mums atrodo vis dėlto pakankamai reikšmingas. Toliau e, koordinatoriaus posto įkūrimas Europos lygmenių mums taip pat atrodo geras dalykas, tačiau norime pabrėžti, jog valstybės narės turi taip pat remti tai. Kartais turime tinkamas direktyvas ir geras strategijas, pavyzdžiui, rušių įvairovės strategija, jos gerai parengtos Europos komisijos, tačiau kuomet reikia jas įgyvendinti, valstybių narių lygmenių padėtis keičiasi. Tad Mes e, turime siekti, kad valstybės e, narės padarytų viską, ko reikia praktiškai, kad e, tikslai būtų pasiekti. Aišku, gali būti tam tikro disbalanso tarp įvairių valstybių, nes kai kurios valstybės narės skiria pakankamai, pakankamai personalo ir išteklių spręsdami šitas uh, problemas, kitos valstybės mažiau ir todėl e, susidaro tam tikras e, disbalansas ir e, tuomet e, tos nusikalstamos struktūros bando to pasinaudoti. Todėl turime atsižvelgti šį reiškinį ir bandyti įspręsti. Tad reikia ne tik tai koordinavimo tarp valstybių narių, bet reikia, kad valstybės narės imtųsi vienodų priemonių, tuomet e, būtų geriausiai pasipriešinta tokiai nelegaliai prekybai. Dešimtas punktas. Čia siekiama užtikrinti, kad e, agentūros ir e, kitos institucijos turėtų pakankamai lėšų ir kitų išteklių. Tai yra svarbus aspektas. ES turime tai pabrėžti, turi skirti lėšų šitai kovai, siekiant įgyvendinti tai, kas yra numatyta strategijoje. Komunikate kalbama apie vidaus saugumo fondą, apie ES vystimo fondą. Tai yra svarbios priemonės, kurias galbūt e, galima būtų panaudoti ir geriau, tačiau turime galbūt galvoti ir apie specifinį tam tikrą e, fondą šitai sryčiai. Devintas punktas čia yra nuoroda į reikalavimą, kad valstybės narės parengtų nacionalinius veiksmų planus, kad e, europinis veiksmų planas būtų tinkamai gyvendinamas. Tad e, reikia koordinavimo, reikia keitimosi informaciją, bet reikia taip pat ir pastangų iš valstybių narių pusės. Nes jeigu valstybės narės veiks nepakankamai arba jeigu bus disbalanso tarp jų taikomų priemonių, tai tuomet kils problemų dėl įgyvendinimo. Šituo požiūriu labai svarbu tai, kas pasakyta penktajame punkte. Ten yra sakoma, jog parlamentas ir taryba kiekvienais metais turi gauti iš valstybių narių ataskaitas dėl strategijos įgyvendinimo. Mes norime pabrėžti, jog tai labai svarbus aspektas, todėl kad e, tuo būdu užtikrinama įgyvendinimo, įgyvendinimo stebėsena, galvojant apie tokius spragų išpildymą, pavyzdžiui, kurių iškylo rušų įvairovės direktyvos e, kontekste, nes ten tikslai nebuvo pasiekti. Bet, e, kaip jau sakiau, e, šita strategija mums patinka, atrodo bus veiksminga ir tai yra geras pagrindas, kurį remdamėsi galėsime toliau koordinuoti savo pastangas ir dėti toliau. Dėkuoju, ponas Gerbrandi. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegė Berde už jos puikų pranešimą ir už tai, kad ėmėsi šios temos su tokiu entuzijazmu. Bet norėčiau padėkoti ir Europos komisijai. Kai pradėjau domėtis šią temą prieš keletą metų, kai pateikiau savo planą Europos Sąjungai tam, kad atkreipčiau dėmesį į šią didžiulio masto problemą, pirmosios reakcijos buvo gana tokios rezervuotos. Ir dabar galiu pasakyti, kad komisija ėmėsi šios temos pakankamai entuziastingai ir pateikė tikrai ambicingą ES veiksmų planą. Už, tad, nu, už tai norėčiau komisijai išreikšti savo prilankumą. Na ir paminėjau parlamentą, paminėjau komisiją, tai reikia paminėti ir tarybą, trečiąją mūsų instituciją, valstybės narės. Uh, valstybės narės ir jų vaidmenį. Tai čia ir yra didžiausia problema, nes šį klausimą reikia spręsti nacionaliniu lygmeniu. Būtent ten yra įgyvendinami teisės aktai, būtent ten vyksta kontrolė, būtent ten vis, vykdoma visa veikla. Ir dar kartą turiu pasakyti, kad mane labai nuvylė tarybos išvados priimtos pirmininkaujant Niderlandams birželio mėnesį išvados, kurios buvo pasirašytos šio veiksmų plano atžvilgiu. Veiksmų plane numatyti veiksmai didelę daugumą ir pareigoja valstybės narės juos įgyvendinti. Valstybės narės pasiryžę, kol kas nerodo jokio pasiryžimo ženkliai pasistumėti pirminčioje srityje. Atkreipkime dėmesį į tai, koks tai svarbus klausimas, naujas pranešimas apie dramblių populiacijos būklę Afrikoje parodė, kad trečdalis dramblių per pastaruosius 8-9 metus, nuo 7 iki 14 metų, iš esmės buvo išnaikinta. Dar keli metai ir dramblių apskritai neliks laukinėje gamtoje gyvenančių dramblių. Tačiau šis dokumentas susijęs ne tik su drambliais, tai yra bet kokia gyvybės rušis, kas auga, šliaužia, ropoja, bėga, turi būti apsaugota. Problema didžiulė ir mane tikrai labai labai nuvylė valstybių narių požiūris į ją. Man atrodo, kad tai yra, e, kad svarbiausia šiame pranešime yra atkreipti dėmesį į tai, ką valstybės narės turi nuveikti. Reikia daryti joms spaudimą, kad jos imtųsi konkrečių priemonių. Uh, Taigi dar kartą noriu padėkoti ir Katrin Beder, ir komisijai už nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad mūsų visų sutelktų pastangų dėka mes galėsime šį dokumentą dar labiau sustiprinti ir pasistumėti pirmin. Ačiū. Dėkuoju, pana Gerbrandin. Dabar žodis poniai Kalenbar. Dėkuoju. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegijai Berer ir visiems kolegoms, kurie pasisakė prieš mane iš kai kurių pasisakymų labai ryškiai buvo matyti, kokia yra didžiausia problema. Didžiausia problema yra valstybės narės. Jos nesuvokia tos problemos masto, jos nesuvokia, kad biologinės įvairovės ir rūšių įvairovės išlaikymas nėra kažkoks klausimas, kurį reikia užrašyti ant rinkimų plakato. Tai yra tema, kuri, su kuria reikia dirbti kiekvieną dieną, kuria reikia finansų, kuria reikia personalo išteklių. Ir būtent dabar, kai taip taupomi, taupomos biudžeto lėšos, šis rytis nukenk, nukenčia labiausiai. Yra labai mažas finansavimas tiems, kurie kovoja su nelegalia priekyba laukinė gamta. Visose srityse, tose srityse, kurios politiškai uh, yra svarbios ir labai matomos, yra sunkiau mažinti biudžetą. O tos temos, kurios nėra minimos kasdien, kurios yra tokios maž... neva mažesnės reikšmės, tokios kaip laukinės gamtos išsaugojimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir panašiai, tai visos tos temos yra mažiau matomos ir todėl čia sumažinti lėšas, personalo, žmogiškų išteklių finansavimą yra daug lengviau. Taigi dabar mes turime gerus teisės aktus ir blogą jų įgyvendinimą valstybėse narėse. Bent jau kai kuriuose iš jų kontrolės mechanizmai yra silpni ir todėl mes negalime su šia problema realiai kovoti. Pradėti reikia nuo komunikavimo, nuo informacijos politikos. Rinkėjai turi suvokti, kad įvairovės apsauga yra labai svarbi tema. Jeigu mes šio suvokimo neišnešime į gatves, jeigu žmonės to nesuvoks, tai niekas ir nepasikeis. Jeigu to reikalaus žmonės, tai jie reikalaus atsakomybės ir iš atsakingų asmenų, iš vykdomosios valdžios, kad jie atsiskaitytų už tai, kas yra daroma. Man atrodo, kad ši problema yra labai svarbi ir aš galiu tikrai pasistengti, ką nors padaryti tam, kad, kad e, mes padidintume finansavimą. Parlamentas ir komisija jau parodė savo suinteresuotumą, dabar reikia, kad ir taryba imtųsi veiksmų. Kolegės ir kolegos jau minėjo kitus klausimus, kurie irgi yra svarbus, bet man atrodo, kad būtent šis aspektas, tai yra tarybos dalyvavimo aspektas, yra labai labai reikšmingas. Uh, Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, kad jos imtųsi įgyvendinimo. Ačiū. Euh, Kadenbar, je passe maintenant la parole. Dėkuoju, ponė Kadenbar. Dabar e, žodis ponė Mer iš Europos komisijos. E, monsieur les députés. Ponas ir ponai, parlamento nariai, visų pirma, norėtume padėkoti jūsų komitetui ir jūsų pranešėjai, taip pat ir visiems uh, parlamento nariams, kurie prisidėjo prie mūsų bendrų pastangų ir prie kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Keletas ES, e, e, Europos parlamento komitetų užsima šituo klausimu, Europos komisijos taip pat įvairios tarnybos tuo užsijima valstybės narės ir jų bendrų pastangų dėka, jų ryšto dėka mes galime veiksmingai kovoti su neteisėta prekyba augalais ir gyvūnais. Jūsų diskusijoje iškylo naujų idėjų, kurios uh, išeina už tų e, pasiūlymų ribų, kurias mes pateikėme prieš kurį laiką. Kaip jūs žinote, rizikos faktoriai susiję su neteisėta prekyba egzistuoja ir toliau. Už vakar mūsų Olandijos kolega pranešė apie tai, kad e, buvo sulaikytos dvi tonos gaminių, kurie yra pagaminti iš e, nykstančių rušių Tai yra e, iš koralų, pavyzdžiui, šituo atveju, ar mm, kai kurie dalykai e, buvo susiję su reta beždžionių rušimi. Taryba paremė šį veiksmų planą birželio 20 dieną. Mes ir toliau turėsime dėti pastangas e, siekdami šių veiksmų plano įgyvendinimo, kaip ir buvo pabrėžta per diskusiją, tiek valstybių narių lygmenių, tiek ES institucijų lygmenių, Europolo, Eurojusto lygmenių, Europos komisija reguliariai tikrins, kaip yra gyvenamas veiksmų planas. 17 metų pradžioje tas tikrinimas prasidės, taip pat yra e, numatytos e, ataskaitos apie daromą pažangą. Tarptautinis bendradarbiavimas yra esminės svarbos dalykas šioje srityje. CITES e, šalių e, konferencija vyks e, šituo klausimu. Jūs klausite, ką ES siūlis šiame kontekste. Mes uh, galime panaudoti laisvos prekybos sutartis ir pasinaudoti ES e, svertais, kovodami su neteisėta prekyba šiame kontekste. Tai yra svarbus aspektas. Taip pat e, viskas bus daroma, kad mažėtų produktų e, susijusių neteisėta prekyba paklausa Yra kuriamos specialios kampanijos šituo klausimu, informacinės kampanijos. Norėčiau taip pat e, pakomentuoti 21 pranešimo dalį. Čia yra kalbama apie trečiasias valstybės ir tam tikrų rušių apsaugą. Čia kalba sukasi apie tokią apsaugą, kuri būtų e, aukštesnio lygio apsauga negu ta, kuri numatyta atsitės. Ir e, čia galėtų būti parengti ES e, teisės aktai, kurie būtų panašus į jungtinių valstybių teisių e, aktus. Mes manome, kad čia geriausias dalykas būtų padėti trečiosiams valstybėms spręsti šitos klausimus, sudarant tų rušių, kuriuoms kyla pavojus sąrašus ir pateikiant juos cites. Trečiosios valstybės mums sako, joms, jog joms iškyla problemų dėl tam tikrų rušių ir joms kylančių pavojų ir mes padedame toms valstybėms tiek e, moksliškai, tiek politiškai parengti visus reikiamus dokumentus ir, ir aktus, kad apsauga turušių būtų kaip galima aukštesnio lygio ir tos rūšys tuomet yra įrašomas į e, priedus ir tuomet einama toliau negu ES rinka, einama į tarptautinį pasaulinį lygį, tad sitės e, apsauga šito požiūriu gali būti veiksmingesnė ir reikalauti mažiau grozdiškų administracinių procedūrų. Dar kartą noriu padėkoti už visą atliktą darbą, be jokios abejonės, kuomet e, parlamentas, komitetas ir paskui visas parlamentas patvirtins šį veiksmų planą, mes e, tikrinsime jo gyvenimą. Pone. Dėkoju. Ačiū visiems pasisakiusiems diskusijose kolegoms. iš tikrųjų džiugu sulaukti tokios didelės paramos pranešimui. E, tokiems dalykams kaip skaidrumas buvo pareikšta didžiulė parama. Tai yra tikrųjų, iš tikrųjų labai svarbus aspektas. Apie tai e, reiks kalbėti ir su valstybėmis narėmis, nes iš tikrųjų kiekviena nauja iniciatyva reikalauja lėšų, reikės juk ją finansuoti, be abejo. E, kolegos tai minėjo. Ir jie minėjo, kad tai ne visada yra lengva. E, paprastai pasirenkamas priešingas, lengvesnis kelias, biudžeto karpimai ir tiek. E, mes esame matę jau tokių pavyzdžių. Tačiau įgyvendinimas paprastai projektų reikalauja resursų, taip jau būna, reikės užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai finansuos tas priemonės. E, ypač ši problema, apie kurią čia kalbam, aktuali besivystančiuose šalyse Afrikoje. E, įvairios ginkluotos grupuotės įsitraukia šią veiklą. Paprastai e, E, tos grupuotės yra susijusios tokia, su tokia veikla, kaip pavyzdžiui, prekyba žmonėmis ar nelegali migracija ir panašiai. Nes ir spręsdami šiuo atveju vieną problemą galimai galėsime iš dalies spręsti ir kitą. Norėčiau pasakyti, kad čia turime visą problemų mišinį ir mūsų aptariama tema yra to mišinio dalis. Ačiū už parodytą paramą, už samoningumą. Manau, kad m, mm, svarb, vienas iš svarbiausių asmenų šioje grandinėje, nors ir paskutinis yra vartotojas. Jis turėtų būti irgi informuojamas, pavyzdžiui, kokias svarlių šlauneles valgote, iš kur jos pas jūs pateko, kad vartotojas būtų sąmoningas, kad domėtųsi. Mes turime reikiamų priemonių. Mes galime gauti informaciją daug lengviau negu kažkada seniau. Kolegas, kolegos minėjo Leisi aktą ar kitus teisės aktus egzistuojančius JAV. Čia problema yra štai kokia Saitės yra puikia konvencija, tačiau jie yra susijusi su gyvūnais, kuriems kyla grėsmė apskritai. Ir mechanizmai šios konvencijos veikia lietai, nes reikia surinkti duomenys, juos įvertinti, sunarizuoti ir taip ir panašiai. O mes jie kalbame apie tai, kad kai kurioms, kai kurios kai kurių šalių gyvūnams grėsmė kyla jų šalyje. Tie gyvūnai nebūtinai yra globaliai saugomi. Ir sitas konvencija jiems šiuo atveju yra netaikoma. Tačiau svarbu, kad atsirastų teisės aktai, kurie apsaugotų tokius gyvūnus, kurių sitas konvencija neapima. Kai gyvūnai eksportuojami, galbūt žala daroma konkrečiai šaliai, ne visiems žmonėms pasaulyje, bet konkreti šalis nukenčia. E, procesai paprastai būna ilgi. Mes turėtume pasakyti, kad jeigu gyvūną yra draudžiama eksportuoti iš jūsų šalies, mes importuotojai turim atsižvelgti į šį draudimą ir neleisti importuoti tokių gyvūnų. Žinau, kad Europos komisija yra aktyviai teikianti teisėtus pasiūlymus, ne visi jie yra yra geri, ne visada jų reikia, tačiau kai kada jie yra labai reikalingi. Kad būtų užkirstas kelias nelegaliai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais pasauliniu mastu, turime imtis veiksmų. Ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams ir kitiems kolegams, kurie kalbėjo šiandien. Problema, apie kurią kalbama, yra spręstina labai skubiai. Negalime sėdėti dar ir laukti kokius penkis metus. Reikia, kad valstybės narės pademonstruotų politinę valią. Norėčiau pasiūlyti, kad dirbtume visi prie tos temos. Ir jeigu bet kas iš parlamento narių, pavyzdžiui, žino, kad jo šalies aplinkos saugos ministras negauna informacijos ar nelabai rūpnasi tą temą, paraginkit jį. Tiesiog imkite politikų vaikus ir jiems parodykit, kas ir kaip. Savo vaikų net politikai paprastai klauso. Ir manau, kad turime parengti šį pranešimą, siekti teisės aktų atsiradimo ir dirbti glaudžiai su valstybėmis ar narėmis. Valstybių narių politikai, jeigu įsitrauks į šios į šį darbą, tai tuomet e, bendrų veiksmų dėka galėsime daug sažiau siekti savo tikslų, užtikrinti didesnį skaidrumą ES lygmenių. Tik svarbu, kad spręstume šitą aplinkosauginių požiūrį labai svarbų klausimą. Ačiū. Ponas Parnijo, ačiū, poniai Berder. Ačiū visiems kalbėjusiems šioje diskusijoje už įdomius pasisakymus. Norėčiau pasakyti porą žodžių dėl mūsų darbų tvarkarašio susijusių šiuo pranešimu. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 9 dienos 12 valandos. Balsuosime komitete spalio 13 dieną, o plenarinėme posėdėje lapkričio mėnesį. Kitų klausimų nėra mūsų posėdėje ir dabar susitiksime Envi komiteto kitame posėdėje, o jis vyks rugsėjo 8 dieną Briuselėje. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad rugsėjo 12 Strasbūre bus dar vienas mūsų komiteto posėdis, o dabar visiems gerų pietų.